Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear colleagues, if you may take your seat. Kolegos, prašau visų susėsti savo vietas ir e, prašau visų drausmės, drausmingai elgtis. Pas mus į posėdį atėjo komisijos narė Reding, kuri aptars su mumis šeštąjį darbo tvarkės punktą. Tai yra prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Susitinkame su ponė Reding, kaip įprasta, pasidalinti nuomonėmis dėl jos uh, e, atstovavimas politikos ryties prioritetų. Ir tuo tarpu, per pastarąsias kelias savaitės, uh, atsirado keletas aktualijų ir nebejoju, kad ji bus pasirengusi pakalbėti su mumis apie santykius tarp ES ir JAV E, teisės saugos srityje. Kaip žinote, per pastarąsias savaitės e, daug girdėjome apie PRISM programą, kurią e, įgyvendina JAF nacionalinė saugumo agentūra ir į tą tos programos egzistavimas buvo ypač aktualus ES ir JAF teisingumo ministrų susitikime, kuris įvyko uh, birželio 13-14 dienomis. Esame pasirengę svarstyti šį klausimą. Kai kurie kolegos esantis čia salėje dirba Europos parlamento delegacijoje santykiams su JAV. Vienas iš jų yra ponas Eller. Taigi siūlau išklausyti komisijos narės pasisakymą, o paskui bus galimybė uh, E, padiskutuoti įvairius klausimus. Aš nebijoju, kad ji e, suvokia, kad šis klausimas yra ypač aktualus Europos parlamentui, nes mes atstovavome, mes atstovavome 500 milijonų ES piliečių, kurie teisėtai gali reikalauti informacijos apie tai, kas vyksta su jų, su jų privatų gyvenimą liečiančia informacija, e, telefoniniais pokalbiais, kita informacija. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Atvykau į mūsų e, įprastinį susitikimą pagal struktūrinį dialogą žmogaus teisų klausimais. Negalime drauge e, E, nemažai nuveikėme ir dar turime laiko užbaigti kai kuriuos neužbaigtus reikalus ir klausimus iki dabartinio parlamento kadencijos pabaigos. Noriu akcentuoti direktyvą dėl e, galimybės pasinaudoti teisininko paslangomis. E, dėl jo apsbalsuosite. Noriu pasveikinti ponę Antonesku. Ji puikiai padirbėjo, rengiant šį dokumentą draugę su šešėliniais pranešėjais. Jiems pavyko parengti plataus užmojo direktyvą. Ji numato vieną iš pagrindinių procedūrinių teisių, kur yra tikrai labai svarbi ES piliečiams. Ir kaip žadėta, Kaip žadėjau, aš toliau dirbsiu procedūrinių teisių, procesinių teisių srityje, e, tai yra teisinės pagalbos ir e, pažeidžiamoje situacijoje atsidūrusių e, įtariamųjų klausimas, dokument, pasiūlymai šiais klausimais taip pat rengiami. Norėčiau juos, tuos klausimus susijęti su auk kam aukoms skirtų pasiūlymų paketu, dėl, jų, dėl, jų balsavote, dėl jo balsavote jūs ir taryba, dabar taip patvirtinta, kelio atgal nebėra ir prasideda gyvendinimo, šių teisės aktų gyvendinimo etapas. Mūsų laukia ir labai svarbus uh, baudžiamosios uh, teisės, uh, teisės aktai. Turiuomenį e, nusikaltimų ir sukčiavimo atvejų tyrimą ir persekiojimą už tokius nusikaltimus. E, pavyzdžiui, dėl, taip pat svarstote pasiūlymą dėl euro pažeidin, dėl euro padirbinėjimų ir apsaugos e, nuo, nuo tokių nusikaltimų. Tai kova su organizuotų nusikalstamumu taip pat. Paskutinėme posėdėje taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl e, finansinių interesų, ES finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis. Žinau, kad parlamentas atliks jam tenkančią užduoti kaip įprasta ir sugražins pirminį komisijos pasiūlymą savo preptimi, kad įvyktų e, rimtos parlamento ir tarybos diskusijos. Džiaugiuosi tuo, kokia sparta nagrinėjantė direktyva dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo. Tai bus prioritetas per. E, pirmininkavimą perimsiančios Lietuvos darbo laikotarpį. Manau, kad tai bus tikrai metų svarbos e, pasiūlymas, nes jeigu vėluosime svarsydami šį teisės aktą, tai bus tik naudinga nusikaltelėms. Kad šis skyrius būtų visapusiškai užbaigtas. Šie, šią vasarą komisija pateiks pasiūlymą dėl Europos e, prokuroro institucijos įsteigimo. E, ta institucija bus atsakinga už e, žalą socialiniai nusavybei, kurią disponuoja Europos Sąjunga. Taip įgyvendinsime sutarties šeštąjį straipsnį. Prokuroras atsakingas už šią sritį rūpinsis ES finansiniais interesais. Numatome integruotą ir tuo pat metu metu decentralizuotą sistemą. Europos prokuroras, kuris e, bendradarbiaus su deleguotaisiais e, prokurorais valstybėse narėse. Tai reiškia, kad ta kuriama sistema pareikalaus tam tikros apsaugos, e, kurią užtikrins ES institucijos bei nacionalinės institucijos, kurios taip užtikrins į tos tų institucijų legitimumą. Tuo pat metu ta institucija privalės e, būti kontroliuoja ir atskaitinga, turiu emeni Europos prokuratūros tarnybą. E, reikės užtikrinti teisminę kontrolę ir e, privalės uh, egzistuoti visi reikalingi procesiniai saugikliai. Į tos tarnybos struktūra bus paprasta ir, ir nesunki. Mes taip pat rengėmės reformuoti Eurojustą, kaip numatyta sutartyje. Bus nustatyti nauji santykiai tarp Eurojusto ir Europos prokuratūros tarnybos, kad sumažintume administracinės administracinių darbų naštą. Eurojustas yra sėkmingai veikianti institucija, tačiau reikia dar ją tobulinti. Narkotikų politika. Rengiuosi šią vasarą pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad mūsų politika dėl naujų psicho psichotropinių medžiagų būtų įgyvendinta. Komisija toliau de, e, tęsia darbą dėl Romų tautybės asmenų integracijos Europoje. Kitą savaitę patvirtinsime antrąją pažangos ataskaitą dėl valstybių narių įgyvendinamų nacionalinių Romų integracijos programų. Taip pat pateiksime pasiūlymus dėl tarybos rekomendacijų skirtų Romų įtraukčiai. Jie siekiama dviejų tikslų - sustiprinti Romų įtraukti e, šiuose srityse švietimas, sveikatos apsauga, būstas bei imtis e, tokių aktualių klausimų kaip moterys, vaikai ir tarp valstybinis bendarbiavimas Romų įtraukties rytyje. Norime taip uh, suteikti didesnį poveikį valstybių, užtikrinti didesnį valstybių narių atliekamo darbo poveikį. 27 birželio vyks bus Romų platformos e, susitikimas ir ten E, dalyvaus valstybių narių atstovai, o ponia Livija Jarok atstovaus Europos parlamentą. Europos parlamento prašymų komisija kasmet teikia ataskaitą apie ES pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimą. Štai čia matote 2012 ataskaitą. Joje aptarti įvykiai 2012-aisiais. Sisteminis hartijos įgyvendinimas reikalauja e, teisės aktų e, analizės. Ir šių metų šioje ataskaitoje akcentuojama, kaip hartija įgyvendinama valstybėse narėse. Čia yra įdomių dalykų, nes pastebime, kad vis dažniau nacionaliniai teismai kreipėsi į Teisingumo teismą prašydami iš ankstinio išaiškinimo. Ir, ir yra, pastebime, konstatuojame, kad e, remiamasi precedentų teisė, e, Teisingumo teismo precedentų teisė įgyvendinant, užtikrinant šios hartijos įgyvendinimą, įgyvendinimą valstybėse narėse. Tai labai paskatinančios tendencijos. Mes esame teisinė bendryje, kuri remiasi nacionalinių teismų darbu. Tik tai tuo atveju, kai met e, šalių teisėjai tinkamai atliks savo darbą, galėsime užtikrinti visas teisės ir laisvės mūsų piliečiams. Tai yra žingsnis link nuoseklesnės sistemos, kurioje būtų užtikrinta vienoda teisų apsauga, vienodas teisų apsaugos ligmuo visose valstybėse narėse gyvendinant ES teisės aktus. Kovo mėnesį, kaip žinote, komisija patvirtino pirmąją E, pasiekimų lentelę teisingumo srityje. Ir man džiugu, kad jūsų komitetas ypač pozityviai vertino šį šį faktą. Žinau, kad parlamentas ruošia ataskaitą šio klausimo. Europos teisingumo pasiekimų lentelė yra priemonė sukurta Europos semestro kontekste. Jos tikslas e, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis teikti objektyvus, patikimus ir palyginamus duomenys apie teisingumo sistemų e, funkcionavimą valstybėse narėse. Kaip žinote, gegužės 29 komisija paskelbė e, šalių šalims skirtas rekomendacijas ir dešimčiai valstybių narių skirta rekomendacija imtis priemonių, kad patobulintų savo teisingumo sistemų darbą. Tai reiškia, kad e, joms reikia tobulinti teisingumo sistemų bešališkumą ir veiklos kokybę. Džiaugdamėsi pasiektais rezultatais, manau, galime teikti, kad e, tai svarbu žingsnis tą kryptimi, kurią parlamentas visada pagėdavo eiti. Žinau, kad šį rytą balsavote dėl pono Tavarės pranešimo ir kad jūs svarstote, kaip geriausia e, užtikrinti ES teisės, užtikrinti ES teisės įgyvendinimą valstybėse narėse. Siekiančio tikslo svarbu, kad visos ES institucijos palaikytų konstruktyvų dialogą šiuo klausimu. Prisiminkite rugsėjo mėnesį pasakyta pono Baroso kalba, apžvelgiant padėtį ES, kur jis ragino imtis papildomų priemonių teisingumo srityje. Ir birželio 6 teisingumo ministrų taryba patvirtino išvadas, kuriuose numatoma 2013 plėtoti įtraukianti dialogą šią temą ir pono Tavareš pranešimas yra svarbus indėlis šiame procese. Norėčiau e, jūs informuoti, kad komisija tęs savo darbą. Mes e, esame numatę rūpiučio pabaigoje surenkti komisijoje seminarą tą temą. Ir o lapkričio mėnesį e, bus surenkta aukšto rango pareigūnų konferencija, kurioje dalyvaus teisėjai, suinteresuotų grupių atstovai, politikai. Ir ten bus svarstamas teisingumo sektoriaus vaidmo ES. Aš jau pakviečiau jūsų komiteto pirmininką į tą renginį. Bendri apmąstymai yra. Uh, būtinas dalykas teisingumo srityje. Mes turime pamastyti, kaip e, įgyvendinti piliečių lūkesčius. Taip pat ir tuo čia perinu prie domenų apsaugos, nes kalbant apie pagrindinės teisės, kad e, tinkamai įgyvendintume domenų apsaugos reformą, turime atsižvelgti į mūsų laikų vieną didžiausių iššūkių ir vieną svarbiausių teisės aktų, kuriuos parlamentas šiuo metu svarsto Taip pat e, neseniai paaiškėjo, kaip svarbu, koks, klausimas, koks tai yra svarbus klausimas varstant PRISM programos atvejį, nes duomenų apsaugos, tinkamai veikianti duomenų apsaugos sistema nėra prabanga, o pagrindinė teisė. Ir paaiškėjo, kad tik tai rimtos. E, ryštingos nuostatos šioje srityje suteiks uh, E, mūsų piliečiams pasitikėjimą ir žinia, kad jie yra gerai apsaugoti. Ir taip pat noriu Jūs informuoti, kad nusintėme laišką JAV generaliniam prokurorui Erikui Holderiui, kuriame išreiškėme susirūpinimą šią programą. Dar negavau raštiško atsakymo iš jo, bet turėjau galimybę E, pasišnekėti su juo akis į akį ministrų susitikime Dublinė. Ten dar kartą išreiškiau savo susirūpinimą prizm programos poveikiu es piliečių pagrindinėms teisėms ir paprašiau paaiškinimo. Taip pat e, atkreipiau jo dėmesį į tai, kad e, asmens duomenų apsaugos ligmuo taikomas JAV piliečiams skiriasi nuo ligmens taikomo ne, domen, es piliečių domenų apsaugai. Aš uždaviau ir klausimą, kurį keletą kartų, kuris keletą kartų buvo keltas šioje salėje, apie tai, kad apie, apie įmonės, kurių būstinė yra Europoje ir, ir kokius reikalavimus tos įmonės privalo tenkinti. Ar jo, jos privalo laikytis JAF įstatymų ar Europos, ar Europoje galiojančių įstatymų. Erikui Holderiui vėlgi priminiau, kad būtų labai svarbu tai, kad e, egzistuojantis mechanizmai būtų pritaikyti ir įgyvendinti, kad kai kurie veiksmai e, ES teisinėme kontekste būtų nelegalus. E, Trumpai kalbant, su Eriko Holderiu nusprendėme įsteigti transatlantinę ekspertų grupę, kurie apsvarstys visus aktualius klausimus ir domenų apsaugos e, sistemos poveikį ES piliečiams. Aš taip pat priminiau e, būtinybę sustiprinti, suintensyvinti pastangas, parengti tinkamą ES ir JAF duomenų apsaugos sutartį, kad tai sustiprintų teisėjai saugos įgyvendinimą. ES e piliečiams turi būti e, toks pat jų duomenų apsaugos ligmuo kaip ir JAF piliečiams. Ir čia perinu prie mūsų rėminio pasiūlymo dėl domenų apsaugos. Tai yra svarbi mūsų atsako dalis ir tai padėtų E, išspręsti teisinio neiškumo situaciją. Kalbu apie įmonės, kurios renka duomenys apie europiečius. Tai yra įmonės, užsienio įmonės dirbančios Europoje. Jos privalo įtikti dviems šeimininkams, e, paisyti vienos e, erdvės įstatymų ir nepažeisti kitos erdvės įstatymų. Ir čia noriu priminti kai kuriuos reikalavimus. Reikalavimą gyti aišku uh, savininko, domenų savininko sutikimą ES rinkoje net tuo atveju. Ir tuo atveju, kai ES piliečių asmeniniai duomenys yra apdorojami už ES ribų. Manau, kad tai buvo skambutis pažadinės visus, pažadinės mus ir privertęs mus suvokti, kaip svarbu parengti visapusišką apgalvotą teisės aktą, kuris galiotų e, privačiame sektorijoje bei taip pat viešajame sektorijoje. Jeigu bet koks vėlavimas būtų naudingas tiems, kurie nenori, kad piliečių teisės domenų apsaugos rytyje būtų sustiprintos. Ir kalbėdami apie tai, pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti daugelio parlamentarų pareiškimais padarytais iš visų, visų beveik parlamente atstovaujamų partijų šiuo klausimu. Ir pirmininkė, noriu pasakyti, kad šiuo klausimu mus stebi visas pasaulis, ką mes stebi, ką mes darysime ir kaip mes toliau elgsimės. Jei mums pavyks susitarti dėl duomenų apsaugos taisyklių, mes nustatysime auksinius standartus duomenų apsaugos rytyje ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Taigi mes negalime tos galimybės tai padaryti praleisti. Strong... Ačiū už jūsų pareiškimus. dėl daugelio klausimų, kurie dabar yra svarbus dialogės su valstybėmis. Iš tikrųjų, pasaulis žvelgia į mus ir labai svarbu, kad Europos piliečiai žvelgia į mus. Jos neramina privačių duomenų srautai, kurie visiškai netitinka įstatymo viršinybės principo. Bet uh, Panašu, kad ir iš viso jokio įstatymo nesilaikoma. Tai e, inform... tai vyksta diskusijos, dabar turiu bent 20 narių, kurie nori ir dabar pasisakyti, ta pati situacija kaip ir iš ryto, kai turėjome Graikijos ministrą, kuomet irgi turėjome labai mažai laiko diskusijoms ir dabar turim 20 narių, labai prašyčiau visų neviršyti, sakykime, dviejų minučių. Lankščiai, aišku, stengsimės dirbti, bet prašyčiau kalbėti trumpai, kad ir komisarai liktų laiko atsakyti. Pradėsime nuo frakcijų atstovų, nuo EPP koordinatorės ponios Matijo pradėsime. President. Ačiū pirmininkė, komisarė, dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Kalbėsiu trumpai, noriu išsakyti keturis dalykus. Visų pirma, kokia yra dabartinė situacija, tikrai tai šokiruoja dėl prizm. Ir noriu priminti komisarę, kad e, spartinama procedūra tiek reglamento, tiek dėl direktyvos, kad e, parlamento pozicija būtų tvirta, bet aišku, tai mm, netrūkdo, tai vis tik tai amerikiečiams. Uh, nesilaikyti reikalavimų ir mes turime jiems priminti, tai um, turime darbo grupę santykiams transatlantiniams santykiams, taigi manau, kad čia turime daug tvirčiau išlaikyti poziciją. Negalime palikti Europos e, piliečių tokią situaciją, kai yra jų asmeniniai duomenys šnipinėjami iš, iš JAV pusės, net jeigu tai yra ir nacionalinio saugumo klausimai. Prezidentas Obama aiškina mums, kad eina kalba apie kovą su terorizmu ir priekybą ginklais, bet bet kokiu atveju yra sudaryti susitarimai ir, ir e, dėl visų klausimų turi būti pasiekti sutarimą. Šiuo atveju to nėra ir Aišku, transatlantiniai santykiai aiš, judės į priekį. Komisarė, turėtumėte atkreipti dėmesį į asmens e, duomenų apsaugą, kalbu apie Europos piliečių asmens duomenis ir, ir bendrą situaciją ir bendrą darbą šios rytie. Ir kas man labai rūpi, kaip ir daugelis kitų kolegų, aš dažnai Twitteryje um, matau rasistinių, antisemitinių, homofobiškų pareiškimų. Daž dažnai per kaip tai atitinka pagrindinėms teisėms ES. Iš tikrųjų, tai yra nepriimtina, kai eina kalba apie pagrindinės teises. Ir komisarė galiausiai, jūs minėjote, kad penktadienį Sofijoje buvo Pana Pevski, Bulgarijos saugumo vadovo e, ma, maf, ryšiai su mafija aptarti, paviešinti ir buvo tikrai masiškos demonstracijos sostinėje, bet taip pat ir kitose Bulgarijos miestuose. Tai aš norėčiau paprašyti jūsų nuomonės šiuo klausimu. Ir galiausiai Minėjote birželio 28 dieną dėl e, Romų, Romų integracijos. Turiu pasakyti, Prancūzija vis labiau nerimaujama dėl Romų likimo ir iš tikrųjų uh, Matome, Lyonė, tarkim, du žuvę yra gaisre fabrike, Molotovo kokteiliai netgi, kalbama, kad buvo įmesti į Romų stovyklą, į Romų gyvenvietę. Tai iš tikrųjų tai, ką mes matome žiniasklaidoje, kas yra daroma e, dėl prancūzų vyriausybės, kuri aiškiai negina visiškai Romų. Pane Sipil. Ja, vielen Dank, Herr Labai ačiū, ponia pirmininkė. Atsižvelgdama į spaudžiantį laiką, apgailestauju, kad ponia Redink nepasisakė visais klausimais. Uh, E, kuriais galėjo, o Romų strategijos klausimas yra itin svarbus. Mes turime parodyti, kaip mes ketiname e, gyventi su mažumomis prieš reikalaudami kažko iš trečiųjų šalių. Na, o dabar pasisakysiu dėl programos prizmą nes jis susijusi su duomenų apsaugos tema, apie kurią mes daug kalbėjome ir privalome kalbėti. E, buvo pasakyta, kad apie šios programos egzistavimą jau seniai buvo žinoma. Aš 2000, nuo 2009 metų dirbu Europos parlamente Ir e, nuo pat pradžių buvo teigiama, kad amerikiečiai yra mūsų draugai, svarbus partneriai, mes turime pasitikėdami bendradarbiauti. Aš tai ir bandžiau padaryti. Bet kai šie draugai ir partneriai, su kuriais aš geranoriškai pasitikėdama bendradarbiauju, slaptai renka mūsų piliečių duomenis, neinformuodami, tariamai bent neinformuodami nieko ES, tokia situacija tikrai yra dramatiška. Ir tikrai netiesa, kad šiais duomenimis naudojamasi tik kovojant prieš terorizmą ar organizuotą nusikalstamumą. E, straipsnė žiniasklaidoje rodo, kad iš esmės vyksta bendro pobūdžio stebėjimas e, ir e, kontrolė. O kalbant apie duomenų apsaugą, iškyla ir kitas klausimas. Ar mes iš ties turime skubėti su reglamentu? Norėčiau paklausti, ar esamose diskusijose negalėtume įtraukti punktus susijusius su galimybė ne tik politiškai kritikuoti panašų elgesį, tačiau ir kurti nuostatas, kurios neleistų tokio elgsenos modelio. Turime pagalvoti, kokiu nuostatų ir reikalavimu čia reikia. Aš žinau, kad turiu baigti, e, tačiau mums nieko nepadės, e, jį, kai e, Amerikos prezidentas sako, piliečiai nesibaiminkite. Mūsų piliečiams tai nieko gero, mūsų vadovai taip pat mielai pasakytų, kad taip, mielai mes norėtume mielai rinkti duomenis, tačiau ne jūsų, o kitų valstybių piliečių. Vienai per kitaip mes turime pasvarstyti, kam tie duomenys renkami, kam jie naudojami. Vokietijoje yra e, kovos prieš terorizmą duomenų bazė. Gerai, jei tai būtų kovojama tik su teroristais, tačiau e, jei, pavyzdžiui, atsitiktinai žmonės gyvena netoli teroristų, tai jų um, Duomenys taip pat yra renkami. Noriu atkreipti komisijos narę į tai, kad mes turime laikytis kartu, ypač duomenų apsaugos teisės aktų kūrimo srityje. Turime e, bet kokioje gyvenimo situacijoje apsaugoti mūsų piliečių duomenys, nepriklausomai nuo to, ar įtariamieji yra čia, ar trečiojoje šalyje. Turime skirti tuos keletą dalykų. Yes, Ačiū, ponia Intvelt. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų įžanginį pasisakymą. Noriu du klausimus iškelti jums. Visų pirma, dėl prizm. Reikia apie tai kalbėjo, kalbėti ir kaip ponė Sipul pasakė, aš esu viena iš tų, kurie kelia klausimus nuolat. Uh, E, vėl ir vėl ir vėl tiek daug metų dėl jurisdikcijos konfliktų tarp ES ir JAV. Visuomet iš komisijos gaudavėm štai tokį atsakymą. Nieko negalime padaryti, jokių klausimų nėra, viskas bus išspręsta per naujus e, duomenų apsaugos teisės aktus. Ir štai kokia mes vis tik esame situacija. Aš sutinku e, su ponė Sipel. Tai mūsų ypatingi draugai ir sąjungininkai vis tik tai elgesi su mumis, na, nelabai kaip su draugais draugais ar sąjungininkais, bet labiau kaip su įtariamaisiais. Uh, Tai aš, aišku, mielai kritikuoju amerikiečius, bet visų pirma, manau, turime kritikuoti patį save. Amerikiečiai, kaip ir bet kuri kita valstybė, aišku, užims tiek erdvės pas mus, kiek mes jiems leisime. Taigi, manau, kad ES turi parodyti daugiau stuburo ir parodyti mūsų bičiuliams ir sąjungininkams, bet ypač ne bičiuliams ir nesąjungininkams, kur yra tos ribos. Ir čia jau ne pirmas kartas. 2006 metais mes taip pat išsiaiškiname, kad kad komisija, pavyzdžiui, tai, tai yra atsiprašau, sako kalbėtoja, um, JAV tiek metų naudojasi SWIFT duomenimis. Tai ar mes dabar um, Taip, tik tai elgsimės, kad e, papykstame kurį laiką, paskui pamirštame, paskui po kurio laiko vėl prisimename, ar mes e, rimtai kalbėsime su amerikiečiais, kadangi tai yra nepriimtina. 42 e, straipsnis arba buvęs 42 straipsnis reglamento projekte. Ką komisija padarys, kad užtikrintų, kad jis vėl sugrįžtų į reglamentą? Gal komisija taip pat gali paaiškinti, kodėl e, tarp pirmo projekto, kuris e, nutekėjo, kur dar buvo tas punktas 42 straipsnis, e, ir dabartinio oficialaus projekto, kuris buvo pristatytas sausio mėnesį, kodėl per tą laiką tas straipsnis dingo. Tai jei ne amerikiečiai prasėjo per tekstą raudonų pieštukų, tai kas tada, kas ištraukė tą straipsnį iš to teksto ir kaip dabar komisija pasirūpins, kad jis grįžtų. Taip pat dėl saugosios susitarimas, ar jis jau viskas, jis jau nebegyvas, ar dar čia galima to klausimu dirbti, ką komisija gali pasakyti dėl tris. Ir dar vienas dalykas, ko komisarė nepaminėjo, LGBT teisės. Um, Europos parlamente yra labai tvirta dauguma, kuri pasisako už LGBT asmenų teisų gairių planą. Jau tikrai tiek daug kartų apie tai kalbėta ir dabar Taryboje taip pat jau formuojasi dauguma ir yra rezoliucija dėl e, LGBT asmenų teisių. Tai ar komisija pateiks kokį pasiūlymą, ar vis tik tai komisija sėdės ir lauks, kol parlamentas ir taryba galų galia kažką padarys kartu. Na ir galiausiai, e, pirmininkė, dar dėl LGBT um, teisių. Um, Lietuva perims pirmininkavimą dabar ir Liepos pabaigoje Vilniuje bus gėjų paradas. Uh, Vilniuje, Lietuvos sostinėje, kol kas gėjų paradas neuždraustas, tačiau jis išstumtas kažkur tai vietą pakrašius. Argumentas yra toks, kad valdžia negali apsaugoti um, dalyvių, kadangi yra pavojų dėl saugumo. Tačiau ką komisija gali pasakyti, jeigu net negalima auginti tokios taikios demonstracijos, tai uh, akivaizdu, kad jie negalės užtikrinti saugumą, kai vyks aukšto lygio, mm, pavyzdžiui, es institucijų vadovo susitikimai. Tai gal tada nereikia tenai rengti ir tokio aukšto lygio sutikimų. Pone Sergentinė, aš vis dar džiaugiausi paskutiniu Sofija Intveld pasiūlymu ir aš noriu pantrinti, tikrai pritarti jai. Yra keturi klausimai, kuriuos norėčiau aptarti. Visų pirma, tai yra e, teisingumo rezultatų lentelė, kurią jūs pasiūlėte. Komisija tikrai vadovavo tam darbui. Gal tai yra susijęs administracinė teisė taip pat ir uh, Gal gali jūri komitetas tos klausimus tada nagrinėti, jeigu taip, bet Lisabono sutartis nustato, kad pagrindinės teisės demokratija, e, įstatymo viršenybė yra tokie klausimai, kaip po tokie, kur Europos parlamentas ir komisija turi atitinkamą atsakomybę. Taigi, mano klausimas jums yra toks. Kaip jūs planuojate išplėsti teisingumo rezultatų lentelę, kad būtų ir įstatymo viršenybė, pagrindinės teisės, demokratijos kūrimas. Tai vienas klausimas. Antras klausimas, kaip už, galima užtikrinti, kad ataskaitos apie konkrečias, ataskai, e, konkrečias valstybės, konkrečių valstybių ataskaitos bus um, platesnės nei vien tik tai komercinė administracinė teisė. Toliau, teisinė pagalba. Dabar mes e, įvertiname Stoholmo programą, e, planuojame ateičiai ir ką žaliai mato, kad e, visoks įmanomas bendarbiavimas dėl teisingumo ir baudžiamosios teisės negali vykti, jei nėra išsiaiškinta, kaip bus suteisinė pagalba. Prieglopščio prašytojų siuntimas į kitą šalį pagal Dubliną, Europos arešto orderis, iki teisminis sulaikimas, E, jei nėra teisinės pagalbos, nėra teisingumo. O vis dar nėra aiškumo, kada bus realus pasiūlymas e, pateiktas dėl teisinės pagalbos. Ir aš labai raginčiau jūsų um, neiti tolyn būtent tuose bendradarbiavimo srityse, kol nėra išspręstas teisinės pagalbos klausimas. Ir trečias, paskutinis mano klausimas yra toks. Jūs jau kalbėjote apie jūsų susitikimą su Eric Holver dėl prizm ir duomenų apsaugos. Baigiu jau, pirmininkė. Ir jūs sakėte, kad vyks ES ir JAF ekspertų sutikimas, kurio tikslas bus išteiškinti likusius klausimus. Ar mm, jau žinoma, kokie tai bus ekspertai, ar galėtumėt informuoti šį parlamentą, kur vyks toks susitikimas? Ačiū, panas Kirkos. Chairman, um, thank you very much. Ačiū, pirmininkė. Trumpai dėl PRISM programos, kolegos jau pasisakė šią temą, komisijos narė taip pat. Noriu tik pasakyti, kad paprastai mes žinome, jog teroristai ir organizuoti nusikaltėliai naudojasi įvairiamis technologijomis prieš piliečius. Ir aišku, atitinkamai valdžios institucijos turi taip pat naudotis esamomis technologijomis. Tačiau mes tai turime daryti teisėtai, laikydamiesi įstatymų ir apsaugodami ne tik JAV piliečius, tačiau ir e, ES piliečius, kuriems mes atstovaujame. Ir kalbant apie konkrečias detalės, norėčiau paremti pana komisijos narę e, jos siekime e, ir manau, kad čia tinkamas tyrimas yra reikalingas. Tačiau, pane komisijos narė, noriu iškelti tokį klausimą. Neseniai e, mūsų delegacija viešėjo Švedijoje ir e, ten nagrinėjame nelydimų e, nepilnamečių situaciją. Daug vaikų atvyksta į Švediją, Aišku, yra ir kitų valstybių e, pakankamai mėgiamų, tačiau trečiųjų šalių piliečiai kartais tiesiog yra, ypač vaikai, yra nuvežami į tą šalį ir paliekami. Arba tie vaikai atvyksta tuo met, kai jais niekas nesirūpina. Yra ir tokių situacijų, kai jie ties, ne, ne, nevardinsiu kokių, kaip jie atsiduria Europos Sąjungoje. Manau, kad reikėtų ne tik rūpintis vaikais ir švedai tai tikrai jais rūpinasi, tačiau uh, tėvai atsisako savo įsipareigojimų tų vaikų atžvilgių ir man tai atrodo nemoralu ir nepriimtina. Pone komisijos narė, jūs teigiate, tiksliau noriu paklausti, kaip jūs vertinate, kaip būtų galima pasiekti naujos pažangos šioje srityje ir ką komisija ketina daryti, kad šis klausimas būtų išspręstas ir ši praktika būtų baigta. Ponas Brons. Ačiū. Kai įsiplėskia konfliktas e, tarp e, skirtingų šalių, kokiais principais e, būtų galima įvertinti, kaip vyksta tas kova tarp skirtingų ginčio šalių? Buvo kalbama apie teisinės valstybės principus taikomus ES institucijose. Ar komisarė sutinka, kad teisinės valstybės principai yra svarbiausi net tironijose. Ar jis sutinka, kad tiesiekros pasiūlymų tikslai yra tik tai tam e, tikros sritys E, liekant kitas sritis nuo šalyje ir tai um, pažeidžia teisingumo principą. Taip pat pažeidžiamas 21 pagrindinių teisų hartijos principas, e, straipsnis, pagal kurį draudžiama e, diskriminuoti žmonės dėl jų politinių pažiūrų. Kokių veiksmų reikėtų imtis prieš šalis, kurios nepriima, neįdarbina žmonių dėl jų politinių įsitikinimų? Taip pat yra teisės aktų daugelie valstybėse narėse, e, kur smerkiamas persekiojimas, e, nesantaikos skatinimas ir e, kiti dalykai. Galbūt į diskriminacinės veiklos apibriežtį reikėtų įtraukti ir draudimą diskriminuoti dėl politinių pažiūrų ar politinės nuomonės. Ponui Eleriui suteiksiu žodį, jis yra delegacijos, es delegacijos ir JAV e, narys. Kalbėsiu trumpai, tikriausiai žinote, kad mūsų delegacija bendradarbiauja su komisija, noriu dėkoti komisijai už bendradarbiavimą. Dėl TLD, transatlantinio dialogo e, šio klausimu, jis vyksta. Tai nėra tik agentūrų praktika, esama ir teisinio pagrindo JAV šiam bendradarbiavimui. Aš suprantu, kad emocijos tikrai kaitusios, tačiau e, norint pasiekti konkrečių rezultatų, reikia įsiaiškinti, kokia teisinė bazė yra e, JAV. Tai yra gan komplikuotas procesas ir mūsų pasiūlymas e, transatlantinio dialogo rėmose buvo numatyti tam tikrą darbo atvarkę. Mes savotiškai pakeitėme dialogą įsteigdami darbo atvarkę ir pagal ją mes teiksime jums informaciją. Amerikiečiai e, taip pat mano, kad tai yra veiksminga priemonė, kurią šią priemonę mes naudojame e, kaip svertą diskusijose su e, JAV. Būtume dėkingi jei jūs galėtumėte šią informaciją įtraukti į kitą dialogo raundą, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Taip pat būtų įdomu, kokia jūsų pozicija dėl šios informacijos. Ponas Fos. Pone Fos. Labai ačiū. dėl ES prokuratūros. Turiu pasakyti, kad mes turime nepakankamą informacijos ir tai yra labai negerai. E, iš esmės turiu pasakyti ir tikiuosi, kad jūs man pritarsite, kad šiuo atveju turime laikytis dviejų principų. Pirmiausia, negalima jo įsikišti neturint teisinio pagrindo. Antra, kas apdoroja ES e, duom, piliečių duomenis, tas turi laikytis ES teisės aktų. Ir sprendimas šiuo atveju negali būti įmonių rankose. Mes turime ieškoti tinkamo e, duomenų apsaugos susitarimo. Aš manau, kad tarp tarptautiniai standartai taip pat turi būti taikomi arba turėtų galėti būti taikomi. E, vienas iš svarbių klausimų ateityje bus išspręsti tam tikrų ribų klausimą, kur yra ta riba tarp privataus duomenų rinkimo ir ne. E, žinau, kad iš esmės atsakyti šitą klausimą yra sunku, tačiau šį klausimą turime spręsti. Europos parlamentas įneš savo indėlį siekdamas, kad būtų užtikrinta patikima duomenų apsauga ir tokiu būdu atstatytas pasitikėjimas. Antrasis klausimas yra susijęs su Europos prokuratūros institucija. E, tai labai svarbus teisės aktų pasiūlymas e, teisėjas saugos e, bendradarbiavimo srityje. Ir jis leidžia mums maždaug vienu lygmeniu um, kovoti prieš nusikaltėlius uh, ir užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą. Klausimas, um, kiek toli sieks šis pasiūlymas ir kur bu, kur bus numatyta teismų priežiūros galimybė, kada galės sprendimus priimti Europos teisingumo teismas, arba e, ar bus galima apskūsti prokuratūros veiksmus ir kam. Ačiū. Sako ponė Romero Lopes. E, tikriausiai ponė Rediga atsimena, kad šis klausimas priskirtinas ne tik jūsų kompetencijos ryčiai, bet ir ponios Malmstrom. Ir tai yra tikrai labai e, svarbus, reikšmingas klausimas, kaip ir prisim programa. Tai yra mūsų transatlantinės darbuotvarkės esminis punktas mūsų požiūris į karą su terorizmu šiek tiek skiriasi ir šioje srityje, šiame sektoriuje trūksta jungčių tarp e, privatinės teisės ir domenų apsaugos teisės, o karas su terorizmu reiškia e, taip pat ir invaziją į asmens privačių domenų sritį. Ispanų humoristas yra pasakęs, kad kuomet žmonės išeina į demonstracijas gatvėse, niekas jų nesiklauso, kai jie tai daro namuose, kažkas jų klausosi. Ir būtent tai ir vyksta čia. Tai Pavyzdžiui, saugumo e, apsaugos darbuotojas, dirbdamas gatvėje vakare, yra apsiginklavęs tvirta lasda. Tas pats vyksta ir Rusijoje. Na, žmonės turi jaustis, kad jie yra apsaugoti ir saugomi, ypač jungtinių valstijų atžvilgių jeigu, pareikalau, jeigu pareikalauta, kad prisim programa būtų sustabdyta ir jeigu dirbs ekspertų grupė, ji, jeigu ta programa bus sustabdyta, kiek, prieš kiek laiko mes apie tai sužinosime, kada mes gausime patikimą informaciją. Pone Latford, ačiū. Pirmininkė, ačiū ponė komisijos vicepirmininkė. Kaip Aldė šešėlinė pranešė dėl domenų apsaugos reglamento, žinoma, turiu klausimų apie PRISM programą. Žinoma, noriu, kad e, jūsų minėtame reglamente būtų įtvirtinti griežti domenų apsaugos standartai, tačiau vertinant prasidėjusias dėrybas, sakyčiau, kad komisijai nepavyko savo paskelbtame pasiūlymo projekte įtraukti žymėje 42 nuostatą, pagal kurią nenumatoma galimybė trečiojo, trečiosios šalies teismams reikalauti duomenų ir įgyvendinti tų teismų, trečių šalių teismų sprendimus mūsų šalių teritorijose. Ir jūs tą nuostatą išbraukėte. Tai reiškia, kad dėrybos vyksta su tam tikru na, sprogmens užtaisu. Europos parlamento nariai jau daugelį metų kelia klausimą, štai kokį klausimą tą įkelia ponė Sofija Intvelt ir aš ir kolega Albrecht apie tai klausėme. Prieš pusantrų metų mes svarstėme šį klausimą parlamentinėme posėdėje. Bet vėl šiandien jūs sakote, kad reikia pasitelkti prastinius, abipusiškai primtinus kanalus. Tačiau tikrovėje tie kanalai nenaudojami, nepaisoma tų siūlymų. Uh, Ir nesuprantu, kaip toliau galima džiaugtis šią situaciją, kai niekas nepasikeitė. Gal galite papasakoti, kokios yra tų transatlantinių dėrybų perspektyvos ir ar jūs dėrėsitės dėl žvalgybos e, institucijų e, įgaliojimų, nes ES neturi kompetencijų žvalgybos rytyje. E, Galiausiai kalbant apie tą transatlantinę ekspertų grupę, kas joje dirbs, ar JAV, ar informacija, kurią suteiks Junktinės valstijos, bus viešai skelbiama. Toliau ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai ir kolegoms už tai, kad ypač akcentavo asmens duomenų apsaugos klausimą, Europos piliečių duomenų apsaugos klausimą. Šis plačiai svarstama istorija labai daug atskleidė, turime nacionalinės saugumo agentūros programą. Bet ne pirmą kartą apie tai kalbame. Įvyko kitimasis nuomonėmis dėl ešelon programos. Ir manau, kad turime kalbėti apie tai, kokios kompetencijos suteikiamos ir kalbant apie žvalgybos rytį. Manau, kad ir tą klausimą turime svarstyti čia. Taip pat turime kalbėti ir apie tai, kaip Europoje nustatomos taisyklės, e, kurios galioja žvalgybos agentūroms ir kokios taisyklės galioja mm, globaliniu kontekstu. Aš žinau, kad mes neturime kompetencijų šioje srityje, bet noriu paminėti pagrindų susitarimą. Kalbant apie pagrindų susitarimą, aš, nori, aš esu pranešėjęs tuo klausimu ir norėčiau, kad pagrindinės teisės uh, pavyzdžiui, apimtų ir teisės į e, žalo, teisė į žalos išieškojimą, patirtos žalos išieškojimą jungtinėse valstijose. Tačiau mes neturime galimybės daryti tiesioginės įtakos žvalgybos sritį e, reglamentuojančioms taisyklėms. Ir tai reiškia, kad es piliečiai turi bandyti apsiginti patys šiuo aspektu. Pone Glatford jau atkreipė jūsų dėmesį kad, į tai, kad būtina reikalauti abipusio pripažinimo ir jeigu reikalaujama perduoti kažkokius duomenis, tai yra labai svarbus atvejai. Ir kaip, kas atsitinka su duomenimis, kuriuos masiškai apdoroja tokios e, interneto naršyklės kaip Yahoo ir Google. Ir manau, kad turime siekti kiek įmanoma aukštesnių vartotojų apsaugos standartų ir nustatyti minimumą bent jau 95 metų direktyvos pagrindų ir mes palaikytume komisiją tarybos atžvilgio, nes aš girdėjau, iš tarybos mus pasiekė štai kokie žinia ir, ir mus neramina. Uh, Tai yra mes e, turime suteikti galiojimus dėl, dėry, dėl dėrybų. Aš labai norėčiau, kad taryba pasistumėtų, pasiektų pažangos ir aš norėčiau, kad jūs darytumėte ją įspaudimą tuo klausimą. Ponas Albrecht yra lybė komiteto pranešėjas dėl domenų apsaugos reglamento. Uh, suteiksime e, žodį visiems pranešėjams. Ponas Drūcas, kuris yra pranešėjas direktyvos klausimų. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes kolegos pasakė beveik viską, ką norėjau pasakyti. Noriu prisijungti prie jų, žodžių, prie jų išreikšto e, susirūpinimo ir, panau, ir panaudoti ponios Redik žodžius, pakartoti ponios Redik žodžius. Pastarosios, pastarosios tendencijos, pastarėjai įvykiai JAV buvo mus visus pažadinęs e, e, įvykis. Mes tikrai turime pasimokyti iš to atvejo ir užtikrinti, siekti, kad e, aukšti domenų apsaugos kriterijai būtų galiotų ir kitur. Uh, ir privačiame, ir viešajame sektoriuje, nes mes čia kalbame apie žmonių kasdienį gyvenimą, europiečių kasdienį gyvenimą ir jų pagrindinių teisų apsaugą. Ir būtent tai ir turėtume daryti čia, to siekti Europos parlamente. Mes to siekiame ir mes to siekiame mano frakcijoje, socialdemokratų frakcijoje ir noriu išreikšti vilti, kad ir kitos parlamento frakcijos ims vadovautis šiais principais, tai yra siekti veiksmingos piliečių pagrindinių teisų apsaugos, nes tai turėtų būti mūsų tikslas. Noriu užbaigdamas padėkoti komisijai už visas pastangas, o kalbėdamas apie direktyvą noriu padėkoti komisijos narį už tai, kad ji laikosi savo e, griežtos pozicijos sustiprinti šį teisės aktą. E, ji priešinasi tarybos siūlymams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kai kurios kitos. E, frakcijos siūlo patikiamus neraminančių pasiūlymų. Tikrai neturėtume aukoti šios direktyvos vien dėl to, kad mainais už tai kažką gautume domenų apsaugos reformos kontekste. Pone Keli, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Mane ypač domina e, šis klausimas, nes aš rengiau pranešimą dėl duomenų apsaugos reglamento ir su ponu Elleriu esu e, ryšiams su JAV delegacijos narys. Jeigu būtų sudarytas tinkamas, jau kalbame apie tinkamą darbų tvarkaraštį, tai momentas yra geras, nes dabar pradėsime dėrybas su amerikiečiais dėl investicijų paketo ir partnerystės paketo. paketo Taip pat turiu priminti, kad dar nebaigėme diskusijų pagrindinių teisų klausimų, mūsų piliečių domenų apsaugos klausimų. Taigi tai galimybė kažką nuveikti. Taigi, komisijos narė Reding kalbėjo apie tai, kad būtina užtikrinti vienodą ES ir JAV piliečių apsaugą, apsaugos lygmenį. Tai yra mūsų pareiga. Jeigu būtų e, atstatytas 42 straipsnis, tai tai ir būtų, taip ir būtų pasiektas mūsų tikslas. Manau, kad tai turi tapti mūsų prioritetu. Noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką ponas Eleris apie tai kalbėjo ir ponas Kirchhopas. Uh, amerikiečiai argumentuodami e, e, atvejus, kuomet peržengėmi teisiniai, te, te, pažymos teisinės ribos, teigia, kad jie, jiems tenka kovoti su teroristais, kurie tampa vis išmaningesni, išmoningesni. Jų taikomos technologijos yra vis sudėtingesnės, tačiau tu, tam turi būti teisinis pagrindas. Ir tai iššūkis JAF ir ES valdžiai. Reikia tam, kad eitume koją kojon su teroristais, to, tai reikalinga, tačiau mes turime nepamiršti ir piliečių pagrindinių teisų apsaugos ir visi veiksmai daromi šioje srityje turi būti daromi teis, teisėtai. Taigi turime to siekti dėrybose dėl TTIP. Mr. Sogor. Thank you. Uh, our American friends changed their... Ačiū mūsų bičiuliai amerikiečiai pakeitė šūkį nuo vietoj mes galime, mes nuskaitome viską. Tai manau, kad reikia galvoti apie tai ateityje, galvojant apie slaptus sutikimus, kaip kad praeitą Bidenburgė, nes uh, Vakar dėlį telegrafo žurnalistai m, mm, paminė tam tikrų pastabų, taip pat ir dėl jūsų ir jūsų atstovas spaudai nepaneigė šitų mm, pastabų dėl jūsų vakar. Gal galėtume tai pakomentuoti? If you... Sorry, I don't read the Daily Telegraph. Atsiprašau, aš neskaitau Daily Telegraph, tai gal jūs galėtumėt pacituoti, kas ten buvo pasakyta, nes aš tai nežinau. Yes, yes. Uh, sorry. Wait, make your question a point. Yes, yes, sorry. Uh, prašom suformuoti klausimą. Gal jūs kartais kalbate su savo atstovas spaudai ir vakar dėlį telegraf žurnalistai um, po spaudos konferencijos um, pasiteiravo, ar tiesa yra, kad jūs pasakėte, kad uh, Mm, kažkuo prisidėsite prie artėjančių rinkimų Vengrijoje, kitais metais yra atstovas spauda jūsų nepaneigė tokių kaltinimų prieš jūs. Ar galėtumėt pakomentuoti tai? Madame Guillaume. Pane Guillaume. Aš norėjau kalbėti apie prizmą, bet kalbėsiu gal apie kitus dalykus, nes aš tikrai labai jautriai reaguoju mm, į įvairių grupių, institucijų, asmenų, įvairiausius e, veiksmus prieš Romus ir aš noriu kalbėti apie Romų patį Prancūziją, nes iš tikrųjų a, pa, pa, turėčiau kalbėti apie tokią mm, selektyvę atmintį ar tiesiog tokias juodas dėmes atmintyje. Pavyzdžiui, anais metais atsimename, kokia buvo situacija, tuomet Nikolas Sarkozy buvo prezidentas, kuomet Romai buvo išvažiuoti varyti, jie buvo tikrai stigmatizuoti labai stereotipišką suformuotą pozicijų klausimą. Dar viena tokia selektyvios atminties toks pavyzdys būtų, vėlgi prancūzų atveju prisiminčiau kartais E, kartais, kai yra e, priimtina, tai e, prisimenama, kartais neprisimenama, kokiomis sąlygomis gyvena Romai tose stovyklose. Ir, pavyzdžiui, paminėčiau 400 žmonių, pavyzdžiui, kuriem turėtų būti taikomos pašalpų sistemos iš ES pinigų ir vis tik tai nieko nedaroma dėl Romų žmonių integracijos. Ir komisarė, aš noriu jūsų pasakyti pasiteirauti. Mes prisimename pranešimą, pavyzdžiui, apie Romų integraciją jų kilmės šalise. Tikrai labai neigiamai viskas ten pasakyta dėl visų standartų, dėl kovos su diskriminacija, dėl būsto kokybės, dėl švietimo e, paslaugų, visų tų europinių dalykų. Tai aš norėčiau, kad jūs apie tai plačiau pakalbėtumėte ir pasakytumėte, ar jūs numatote perėti prie kito etapo, kad tikrai visos valstybės narės tinkamai prisimtų joms tenkančią atsakomybės dalį šio klausimu. Rameva. So much, sir. Ačiū. Labai trumpai. Turiu tik du klausimus, kuriuos pridurčiau prie kolegų pasisakymų. Pirmas yra dėl Romų, tikrai jau daug kas pasakyta ir mano labai konkretus būtų klausimas. Tai būtų palagrup, tai yra um, kaip uh, strategija Romų klausimų gyvendinama ir kaip ta tos grupės darbas galėtų būti tos strategijos kontekste vertinamas. Kitas dalykas, čia tokia ilga istorija, bet mm, aš esu mm, pranešėjęs, rengęs pranešimą dėl vienodo mm, elgesio ir nediskriminavimo įvairiais pagrindais. Aš galvoju, kad viskas yra įstrigę taryboje daugiausiai dėl vokiečių. aš manau, kad šis parlamentas bent 11 kartų reikalavo, kad būtų atblokuotas tas klausimas. Aš galvoju, gal tikrai komisija stengiasi kaip įmanydama, bet aš noriu tikrai paklausti, kaip yra dabar. Dabar mes artėjame prie mm, kadencijos pabaigos ir komisija taip pat ir laikas baigėsi. Tai mano klausimas yra toks. Kokie yra konkretus veiksmai, ką komisija ketina padaryti kad, ir, ir ką mes kaip parlamentas galime padaryti, kad išgautumėm iš tarybos tvirtą įsipareigojimą kažką nuveikti šio klausimu? Now, Mr. Jacolino, honorable Jacolino. Jacolino. Grazie, Presidente. Eh, tre brevissime notazioni. La... Ačiū pirmininkė, trys labai trumpos pastabos. Visų pirma, Komisarė tik trumpai paminėjo pagrindinių teisių gynimą. Reikia taip pat kalbėti apie tai, kas yra valstybių narių kompetencijoje. Bet Stoholmo programoje yra numatyta galimybė įsikišti ir padėti valstybėms narėms, jeigu yra labai didelis skaičius trečios šalies, kitos valstybės piliečių toje um, valstybėje. Ir aš manau, galvot apie 2020 metų strategiją, reikėtų kažką padaryti čia prism kontekste. Man atrodo, tie veiksmai, kurie turėtų būti pagristai suprantami iš jav pusės, viršė bet kokias normales ribas. Ir todėl manau, kad būtų gerai, kad jūs ateitumėt dar kartą į lybę ir išskirtinai tik tai šio klausimu pakalbėtumėt ateitie kažkada. Tai toliau dėl organizuoto nusikalstamumo esu pranešęs šio klausimu. Ypač um, įdomu yra informacija dėl konkurso. Pavyzdžiui, ką komisarė šiandien pasakė, mums reikia mm, aiškios, lankščios struktūros. Ir kai eina kalba, pavyzdžiui, apie pinigų plov... kovą su pinigų plovimu, kovą su mokesčius e, vengimu, tai yra labai svarbus elementai, galvojant apie organizuotą nusikalstamumą ir pinigų plovimas, tai tikrai yra toks klausimas, kur valstybių narių teisės saugos tarnybos galėtų tikrai puikiai bendradarbiauti. Matau, kad pirmininkas tikrai jau žiūri laikrodį. Aš tai nepavargau nuo tų diskusijų, tos diskusijos tikrai yra labai įdomios, sako pirmininkas, tiesiog reikia m, mm, turėti omenyje, kad laikas bėga. Pranekins. E, Ačiū. Pirmininkė daugumą klausimų jau užduoti, tai aš tik tai du papildomus užduočiau. Dėl Romų integracijos strategijos, aš žinau, kad apie tai greitai kalbėsime, tačiau e, jūs žinote, š Tai pilietinės organizacijos taip pat dalyvavo rengiant ir, ir papildomus dokumentus, taigi norėtumėm daugiau žinoti apie realaus poveikio ir kartais mes sprantame, kad trūksta politinės valios tiek nacionalinių, tiek vietos lygmenių. Taip pat kokios būtų prielaidos, kad būtų galima užtikrinti užtikrinti tvirtą monitoringą, ypač kaip kalba būtent apie Romų integraciją. Aš norėčiau išgirsti e, iš jūsų, ar planuojate remti tokių vat, papildomų dokumentų arba taip vadinamų šešėlinių pranešimų rengimą ateityje. Tiesiog mes pateikėme dabar tokį bandomąjį projektą, kad būtų galima padėti, paremti pilietinės organizacijas, ir, ir stebėsime e, situaciją per artimiausius dviejus metus ir jūsų norėtume nuomonės taip pat. Dabar dėl tavarės pranešimo, jūs apie tai užsiminėte. Žinau, kad plenarnėje sesijoje turėsime balsuoti dėl šio pranešimo, tačiau yra dvi rekomendacijos, du pasiūlymai e, šiame pranešime. Vienas iš jų yra sudaryti e, tarp institucinį trilogą ateičiai, kad būtų galima stebėti besikeitinčią padėtį. Kitas pasiūlymas yra suformuoti aukšto lygio Kopenhagos darbo grupę, taip pat ir dėl fračiai yra pasiūlymas, dėl pagrindinio teisų agentūros. Tai aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl šių pasiūlymų. Pane Fliotr. Ačiū pirmininkė. Norėčiau su jumis, ponė Redinka, aptarti, mm, ką jūs darysite toliau, nes, aišku, dabar reikia įvertinti mm, situaciją. Aš kalbu apie tą pranešimą, kuris patvirtintas rugsėjo mėnesį dėl e, CŽV mm, neteisėtos programos, kur 15 valstybių dalyvavo. Man atrodo, kad pagreitis yra tikrai palankus ir Liepos mėnesį Lietuva perims pirmininkavimą, tai ES, tai tokiomis sąlygomis ta valstybė, kuri taip pat yra griežtai kaltinama, kad Mm, irgi dalyvavo sulaikymuose be teismo sankcijų, įvertinant visą tą informaciją, kuri buvo pateikta Europos parlamentui, ypač dėl skrydžių, ką patvirtino Eurokontrolė. Taigi mūsų pranešimas iš tikrųjų paskatino atviras diskusijas, taip pat ir jungtinių tautų e, žmogaus teisų taryba gegužė, aukščia, e, vyriausiojo galiotinio e, nes įgaliotinio lygmenių. Toliau žmogaus teisų teismo atitinkami veiksmai buvo dėl, dėl, dėl tyrimo, dėl Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos, bet e, tai sulaukė mm, didžiulio pasipiktinimo, e, kalbėčiau čia apie atskaitomybę. Taip, ponia Redink, ką jūs ketinate padaryti šiais klausimais ir kaip ketinate nutraukti tokią blogą praktiką, kad leidome JAV veikti Europos valstybių teritorijoje ir ypač tokiu būdu, kuomet jų slaptų tarnybų, pavyzdžiui, finansų saugumo agentūros JAV e, buvo e, neteisėtai panaudota čia surinkta informacija ir buvo pažeistos visos mūsų piliečių teisės. Pone Marvai. Commissioner, as we uh, have heard today, Pone komisijos narė, e, taip mes girdėjome, kad Obama pakeitė savo šūkį nuo taip mes galime iki taip mes skenuojame, yra pasiklausoma visų pokalbių, yra e, skaitami visų elektroninė korespondencija. Jungtinė karalystė e, taip pat pasiklauso net didžiojo aštantuko dalyvių pokalbių. Taigi situacija tikrai prasta, kalbant apie mm, žmogaus teisų apsaugą. Argi nekeista, kad kalbant apie domenų apsaugos klausimus, jūsų didžiausias rūpestis yra Vengrija. Ir ar mes Vengrijoje turime įgalioti neatsakingą už domenų apsaugą ar kažkokią instituciją ar ne? Ar nemanai, kad, nemanote, kad dabar būtų tinkamas laikas paskelbti informaciją visam pasauliui ir sustabdyti transatlantinį karą dėl Vengrijos? Antras klausimas. E, mes jau daug ką girdėjome iš jūsų ir kitų mokytojų didžiųjų, kaip Tavareso. E, taip pat sužinojome, kad reikia atskirti galias, reikia siekti lygsvaros. Pone komisijos narė, kaip parlamento narė aš privalau sekti šovar klausimą, klausdama, E, su kuo jūs kalbėjote, ką jūs pasakėte ir ar jūs manate, kad e, tai atitinka spados laisvės principą, kad jūsų atstovai neigė e, bet kokią informaciją ir atsisakė ją teikti spaudai, ypač Vengrijos atžvilgių. Ar jūs ką nors teigiate apie būsimus rinkimus Vengrijoje, jo labiau, kad Vengrijos žiniasklaida šiandien um, tiesiog mirga nuo uh, informacijos šią temą. Taigi, um, tikrai atskirkite e, valdžios pasidalyjimą, ieškokite tinkamos lygsvaros ir mes parlamentas to taip pat sieksime. Panas Lafranka. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai e, Reding už jos ryštą ir skubą kurių dėka ji reagavo į e, straipsnį e, žiniasklaidą The Guardian. Taip pat džiaugiuosi, kad Birželio 14 dieną po susitikimo su JAV Teisingumo ministerijos atstovais e, būta tam tikrų paaiškinimų. Tiesa, mes dar nežinome, kokiu paaiškinimu sulaukė um, Europos Sąjunga. Ponas Romera kalbėjo apie tam tikrus komikus ir jų pasisakymus. E, kritikai e, dažnai e, taip užimti kritiką, kad kartais net negali paskaityti tikrų žinių. Taip jau yra. Um, mes turime pripažinti, kad ši programa yra skirta ne tik JAV piliečiams, tačiau ir e, visų kitų šalių piliečiams. Ir yra pasiklausoma net tų žmonių e, pokalbių, kurie visai nėra įtariami. Taigi, teisė į privatų gyvenimą yra viena iš pagrindinių teisių ir ji šiuo atveju yra neapsaugoma, o e, ES piliečiai turėtų turėti tas pačias teisės kaip ir JAV piliečiai. Kalbant apie transatlantinį dialogą, jei e, JAV nepateiks jokių aiškių paaiškinimų, kokias galimybės jūs gali, galėsite, kurias, kokias galimybės turėsite į paveikti transatlantinį dialogą. Panas Vedenholzer. Buvo šiandien daug kalbėta apie pasitikėjimą tarp JAF ir ES, bet mes ne apie tai turėtume kalbėti. Turėtume kalbėti apie savo atkaklumą e, ir tvirtumą. E, kalbant apie e, kibernetinį nusikalstamumą ir nuotolinių išteklių valdymo saugumo klausimus, daug kalbėta ir kalbant apie nuotolinių išt, kompiuterinių išteklių valdymą, taip vadinamąjį cloud computing, buvo aiškiai pasakyta, kad ten būta tam tikrų um, teisės aktų, kaip Patriot Act pavyzdžiui. Ir čia šiame rašte rašoma apie ir kitus dalykus, tačiau reikia, e, reikia daryti nuorodą į 42 straipsnį. Man įdomu, kokia jūsų pozicija dėl šio straipsnio. Uh, nes iš tikrųjų tas e, prekybos susitarimas neveikia ir kai kurie svarbus elementai e, šio susitarimo neveikia. Ar jūs darote tam tikras išvadas ir ar e, tos išvados taip pat yra iškeliamos darybose dėl laisvosios prekybos susitarimo su JAV? Ačiū, ponia Jaroka. Pane komisijos narė, atleiskite, kad vėlavau e, FEM komitete e, buvo svarstamas dokumentas susijęs su Romų strategija ir jų įtrauktimi. E, ir įdomu, kokia jūsų pozicija kai kuriais klausimais. Daugelis narių jo apie tai kalbėjo. Aš noriu pabrėžti, kad viena svarbiausių kliučių pastaraisiais metais yra rezultatų indikatorių ir kokybiškų tikslų trūkumas, neleidžiantis mums pamatuoti pažangos. Mes sulaukėme tik šešėlinių pranešėjų ataskaitas E, tačiau mes turime sužinoti iš pilietinės visuomenės, kaip veikia šios programos ir nėra jokių paskatų ar sankcijų. E, nėra galimybės pamatuoti tos apčiopiamus rezultatus. Todėl aš noriu paklausti jūsų komisijos narę, ar jūs manote, ar būtų įmanoma užmėgsti ryšius su EFRA ir nacionaliniais kontaktų centrais, Um, gyvendinančiais Romų įtraukties programas ir galbūt būtų galima taip pat į pasiekimų lentelę teisingumo srityje taip pat įtraukti Romų įtraukties aspektus, tai būtų svarbu valstybėms narėms, narėms. Taip pat uh, valstybės savo nacionaliniuose programuose galėtų taip pat įtraukti su Romų įtrauktimi susijusius dalykus į savo programas. Pone Papadopoulos, kalbėkite trumpai, nes mūsų laikas visiškai baigės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Reding. Šiais metais ES piliečių metai. Norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate piliečių dalyvavimą sprendimų prieimimo procedūroje Susidurime su um, vis daugiau šokiruojančios informacijos. Buvo tiesiog nukirptas finansavimas Graikijai. Noriu pabrėžti, kad Graikijos piliečių nuogastavimai pasiteisino Graikijoje. Tiesiog e, imamas ir nutraukiamas e, valstybinių televizijos ir radio transliuotojų programos. Tai yra pluralizmo principų pažeidimas. Kaip jūs paaiškintume, kodėl tai vyksta? Taip pat noriu prisiminti ir paskutinį skandalą. Tai yra Europos piliečių asmeninių duomenų um, piknaudžiavimą. Tai yra šokas mums visiems. Taigi diskusijos buvo labai ilgos, visi nariai sugebėjo pasisakyti, tačiau ponia Matie ir ponia Zipel paprašė antro klausimų raundo. Jei galite pateikti klausimą per mažiau nei 30 sekundžių, tai yra įmanoma. Pone Tavares, ar jūs taip pat norėjote pasisakyti, aš jūs visai nematau. Atsiprašau, jūsų nepastebėjau. Taigi, jums žodis, ar jūs atsisakysite savo žodžio? Gal būtumėte toks malonus atsisakyti žodžio? Tada baigiamasi žodis ponui Tavarešui, o tada poniai komisijos nariai. Ačiū, ponia pirmininkė. E, Pone pirmininko pavaduotoja, kalbėsiu apie antrą straipsnį. Vertinu, kad jūs šiandien atvykote čia. Mes lauksime, kai bus balsuojama dėl mano pranešimo, tačiau viskas, ką turiu pasakyti Vengrijos klausimu, tai yra naujasis nacionalinio saugumo įstatymas, kuris nėra apimtas mano pranešime. E, noriu, kad būtų padarytas oficialus vertimas Vengrijos e, tiksliau aš iš Vengrijos e, pareigūnų nesulaukiau oficialaus e, šio įstatymo vertimo. Panašu, kad šis įstatymas e, leidžia pasiklausyti reguliariai pokalbių labai aukšto rango politikų ir tarnautojų, taip pat įskaitant teisėjus ir prokurorus. Nereikia netaiškinti, kaip tai pažeis valdžių atskyrimo principą ir pagrindinių teisių principus noriu kalbėti apie antrąjį straipsnį E, jame yra įtvirtintos svarbios vertybės ir kokybinio e, matavimo principas. Reikalingas politinis sprendimas ir stebėsena siekiant e, šį straipsnį įgyvendinti. Todėl mes norėjome įtraukti šį straipsnį į darbo atverkę, taip pat Kopenhagos grupės rekomendacijas, taip pat čia reikia paminėti. Reikia informuoti ministrus apie šios pasiūlymus, bendradarbiauti su taryba, kalbant apie e, teisėkuros mechanizmus. Įdomu būtų, e, tai yra reikėtų, kad jūs viską perdotumėte ir Kopenhagos aukšto lygio darbo grupiai. Ponios ir ponai, prašau tylos reikia tylos, todėl kad mes turime išgirsti atsakymus, kurių prašėme iš komisijos narės Reding. Tikriausiai užtruks keletą minučių, tačiau noriu paprašyti jūsų ramybės. Tik tada balsuosime, todėl kad šie klausimai yra labai svarbus ir jautrus. Taigi, komisijos narė, žodis jums. Well, President, you asked me really... Pirmininkė, prašote manęs neįmanomo atsakyti į visus šiuos svarbius klausimus. Uh, kurie nusipelno rimtų atsakymų per ilgesnį laiką, bet žinau, kad prie kai kurių šių klausimų grįšime, kai parlamentas e, pristatys savo pasiūlymus. Atsakysiu į trumpą klausimą dėl Bildebergo konferencijos ir žiniasklaidoje pas, žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų. Pasakysiu vieną dalyką. Visa tai visiškai neatspindi nei trupučių tikrosios realybės. Realybės. Dabar prie rimtų dalykų. Dėl, duomenų apsaugos pasiūlymų paketas. Aš sutinku su nariais, kurie teigia, kad reikia keleto pasiūlymų. Reikia išlaikyti reglamentą ir direktyvą. Pritariu tiems, kurie teigia, kad yra, turi būti skiriamoji riba, kurios ne, neperžingsime. Tai yra teisės e, išvardintos 95-ųjų direktyvoje. Niekada nesutiksiu su kažkuo uh, mažiau nei tos teisės. Taip pat turime susitvarkyti savo namus, be abejo, nes tai yra atsako dalis, kurį galime pasiūlyti savo kolegoms Amerikoje. Mums tai yra e, nepaprastos skubos klausimas. E, patvirtinti aiškias taisyklės pas save, nes tai reikš, kad tos taisyklės galios ir bus taikomos visoms įmonėms veikiančiams ES teritorijoje, kad ir kokia jų tautybė, nesvarbu kokia jų, iš kokios šalies jie yra ir kokią technologiją jie besinaudotų, kurios uh, kuri yra ne Europos Sąjungoje. Tai yra svarbiausias dalykas. Kokia yra mūsų e, padėtis domenų apsaugos reformos srityje? Aš neklausiu, kiek parlamentas yra pasiekęs. Jūs uždavėte man klausimą apie padėtį taryboje. Iš tarybos mus pasiekia labai keistos ir prieštaringos žinios apie tai, ką taryba išties nuveikė. Norėčiau pagirti pirmininkaujančią Airiją, nes Airija nepaprastai daug nuveikė. Jis sutelkė dėmesį reglamento pirmąjį, nuo pirmojo iki ketvirtojo skyrius ir pateikė peržiūrėtą pasiūlymo projektą tarybai taryba jam pritarė, nors labai nedidelė šalių mažuma bandė priešintis jam, blokuoti jį, bet didžioji dalis, didžioji šalių dauguma palaikė šį pasiūlymą. O kalbant apie direktyvą, pirmasis, taryboje baigėsi pirmasis jos svarstymo etapas. Taigi taryba žengia priekin. Ir manau, tikiu, kad taryba ir parlamentas drauge po to, kai mus visus uh, Mm, mūsų pojūčius užaštrino tas prizm programos skandalas, suvoks, kad sprendimus šiuo klausimu galima priimti. Toliau, prizm atvejais. Birželio 10-ąją nusinčiau laišką Erikui Holderiui, prašydama, užduot, jame uždaviau labai aiškius klausimus. Į kai kuriuos iš tų klausimų gavau atsakymus mūsų susitikime įvykusiame Airijoje. Bet reikia pasakyti, kad ne į visus klausimus buvo atsakyta. Būtent todėl mano kolegė Malstrom ir aš pati dar kartą nusintėme laišką generaliniam prokurorui ir pareiškėme štai ką. Susitikime ne, nebuvo atsakyta į klausimus. Ir Atsižvelgiant į viešąją opiniją šiapus Atlanto, būtume dėkingi, kad jūs už tai, kad jūs atsakytumėte į klausimus, kiek duomenų sukaupta, kok, kokiai asmenų grupiai, kokiam asmenų kiekiai buvo taikoma ta programa ir kokios žalos išieškojimo galimybės numatomos ES piliečiams. Tai viena klausimų grupė. Kitas dalykas tai ekspertų grupė. Draugė su Cecilija paprašėme, kad pirmasis ekspertų grupės posėdis įvyktų Liepos mėnesį. bet tikimės atsakymo sulaukti prieš tos grupės posėdį. Tai tiek. O tai pareiškimas, kurį padariau po susitikimo su Eriku Holderiu, yra oficialus komisijos pareiškimas. Ir aš tikiuosi, pirmininkė, kad visi šio komiteto nariai turi galimybę su juo susipažinti. Dabar visi kiti klausimai dėl domenų apsaugos taisyklių, kurie, kurios buvo rengiamos komisijoje. Kaip žinote, prieš pusantrų metų komisija pateikė pasiūlymą. Ir tai buvo komisijos pasiūlymas ankstesni dokumentai, ankstesni pasiūlymai šio klausimu nebuvo komisijos. Dabar perinu prie konkrečių užduotų klausimų. Dėl vieno iš straipsnių, kuris buvo viename iš projektų, jūs jį vadinate 42 straipsnių. Jei perskaitysite 90 konstatuojamosios dalies punktą, pamatysite, kad tas tekstas, tos nuostatos yra reglamente. Ir ten aiškiai pasakyta, kad teisėjai saugos institucijos trečiuosiuose šalise turi prašyti informacijos per teisėtai e, nustatytus kanalus. Žinau, kad parlamentas yra pateikęs pakeitimų šiuo klausimu kad siūlydamas šį konstatuojamosios dalies punktą paversti straipsniu. Siūlau parlamentui prisimti atsakomybę. Jei jis mano, kad punktas turi tapti straipsniu, teisės akto straipsniu, lai taip ir būna, aš tam neprieštarauju. Patrijo patrioto aktas buvo svarstamas su amerikiečiais per pastaruosius pusantrų metų. Nes jeigu nepasitelkėmi tie abipusės teisinės pagalbos kanalai, e, jeigu nesinaudojama jais, tai taip pažeidžiama pažeidžiamos tarptautinės teisės normos. Ir tai būtent apie tai ir kalbama 90-ame punkte žvalgybos e, organizacijos. Tai nėra mūsų kompetencijų dalis, bet jeigu perskaitysite pareiškimą padarytą po susitikimo su holderiu, pamatysite, ten aiškiai pasakyta, kad netgi žvalgybos institucijų veiklos klausimais e, tie pagrindiniai mūsų esminio susitarimo punktai nėra e, atmes, atmeč, atmetami, jie, jie taikomi, jie galioja. Pagrindinės piliečių teisės be abejo turi būti užtikrinamos. Kitas klausimas. Procesinių teisių pasiūlymas, paketas. Kaip sakiau, e, jis yra rengiamas. Ten e, yra kalbama ir apie teisę į Mm, advokato pagalba. Aš tai esu nekartą akcentavusi parlamente ir aš apie tai taip pat kalbėjau ir taryboje. Kai tik tai, kai bus įtvirtinta teisė į advokato pagalbą, ir dabar jau jį įtvirtinta, galėsime perėti prie teisinės pagalbos klausimo ir e, pažeidžiamų įtariamųjų klausimo ir nekaltumo prezumpcijos Kaip ir pranešta, kaip buvo žadėta, pasiūlymai šiuo klausimu rudenį jums bus pasiūlyti ir jūs žinosite, jūs žinote jau, kas jūsų laukia, kai grįšite iš atostogų. Prieglačio prašančių ne, suaugusių nelydimų e, nepilnamečių klausimas yra Cecilijos kompetencija. E, Aš bandu atsakyti, nes paskui mane kaldinsite tuo, kad neatsakiau į užduotus klausimus. 19 straipsnis. Nauja lygybės direktyva 2008 metų yra įstrigusi visos pirmininkavimą perimančios valstybės bando pasistumėti ir kiekvieną kartą sulaukia tos pačios reakcijos. Ir jūs patys žinote, aš žinau, kad kai lankausi valstybėse narėse, kad e, ne viena valstybė narė, o valstybių narių grupė priešinasi šio klausimo svarstymai, nes sprendimą reikia priimti vienbalsiai. Ir dėl to taryboje niekas nejuda. Kodėl aš dar neatsėmiau šio pasiūlymo? Tai yra principinis dalykas, nes šis pasiūlymas yra geras ir valstybių narių didelė dauguma šią direktyvą palaiko. Tai kodėl aš turėčiau jį, jį atsijimti? Pasiūlymas lieka ir komisija neprivalo atsisakyti pozicijos, kurią palaikė ir kuriai pritarė parlamentas. Tiesiog yra susiformavusi šalių grupė, kuri priešinasi tam pasiūlymui ir aš raginu, raginu toliau siekti ir ieškoti kompromiso. Romai. Nuo 2011 galioja nauja pagrindų programa, jai pritarė visos valstybės narės, jai pritarė Europos vadovų taryba. Valstybės narės pristatė nacionalinės Romų įtraukties strategijas. Turime išlaikyti įgytą pagreitį ir žengti kitą žingsnį, eiti priekin. Tai rengiamės padaryti kitą savaitę, nes pasirodės pasiūlymas dėl tarybos rekomendacijų dėl kovos su diskriminacija. Tai bus tarybos rekomendacijų juridinis pagrindas. Ir aš kitą savaitę pas, pateiksiu dar du pasiūlymus, paskelbsiu komunikatą ir tarybos pasiūlymą. Mes apžvelgėme padėti šioje srityje ir visi žinome, kad reikia nuveikti daugiau ir rekomenduojame valstybėms narėms pasitelkti e, instrument, joms skirtus instrumentus, finansavimas, jos nenaudoja, taip pat pasitelkti politikos priemonės, įtraukti vietos valdžią ir pilietinę visuomenę. Taip, aš sutinku, kad valstybės narės turi e, įdėkti gyvybingus mechanizmus ir pažangos vertinimo e, metod, metodologiją, kad galėtume kažko pasiekti. LGBT bendruomenės strategija. Komisija yra parengusi kelio gairių planą man dirbant ir ta strategija paremta trimis e, aspektais. Teisėkuros akto pasiūlymas dėl nediskriminacijos visi teisės aktai yra peržiūrimi, vertinami tam tik pagal remiantis tam tikro hartijos straipsnio analizę. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu Mes įrašome, įrašėme, rengdami vieną iš savo pastarųjų pasiūlymų e, nuostatą dėl draudimo diskriminuoti lytinės orientacijos pagrindų. Tik tuomet patikime oficialų savo pasiūlymą. Toliau, komisija toliau siūlo e, rengti teisės aktus, kurie, kurių tikslas kovoti su diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu. Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl homofobinių tendencijų futbole. Toliau, teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas. E, pradėjome teis, teisminį nagrinėjimą e, padavėme į teismą Maltą ir privertėme ją pakeisti savo teisės aktus, kad būtų numatyta nediskriminacinė judėjimo galimybė. Uh, šioje šalyje. Kaip žinote, aš aktyviai imuosi veiksmų, jei pastebiu, kad kažkas yra ne taip ir mes padedame nevyriausybinėms organizacijoms dirbti ir kovoti už LGBT bendruomenės narių teisės Europos Sąjungoje. Teisingumo pasiekimų lentelė ir įstatymo viršenybė. Manau, kad turime nemaišyti kelių dalykų. Tai, kad teisingumo srities pasiekimų lentelė įtraukta į Europos semestrą ir turiu pasakyti, aš netikėjau, kad mums pavyks tai pabaigti, bet pavyko. Ir remiantis teisingumo srities pasiekimų lentelė, dešimčiai valstybių parengtos joms konkrečiai skirtos rekomendacijos. Europos vadovų taryba turi jas patvirtinti. Turime palaukti, kol E, tai, ji tai padarys, jei tai bus, jei tai įvyks, tai reikš labai svarbu žingsnį priekin. Tačiau pritariu tiems, kurie sako, kad tai dar neišsprengia, neišsprendžia pagrindinio įstatymo viršenybės užtikrinimo klausimo. Kopenhagos dilemos ir brandolinio ginklo klausimo. neišsprendus šio klausimo negalėtume pasitelkti septintojo straipsnio. Taryboje tai buvo svarstama. Bendrųjų reikalų taryboje ir teisingumo ministrų taryboje tai, buvo, tai bus svarstama. Ir rūpiučio mėne, rūpiučio 20 numatomas susitikimas kitas vien šiam klausimui, nes komisijos pirmininkas rengėsi uh, parlamente uh, E, apžvelgti padėtį Europos Sąjungoje. Parlamente šio klausimo e, svarstymas matės plenarinėme posėdėje, o lakučio mėnesį bus svarbus renginys skirtas e, teismų darbui. Aš jau apie tai kalbėjau. Taigi mes ieškame sprendimo, kuris nesusijęs su viena ar kita problema, kurias bandome atskirai spręsti. Tai bus horizontalusis horizontalus sprendimas, kuris, kurį galėsime pasitelkti, kai tik tai mums reiks žengti žingsnį priekin. Labai aiškiai tai pasakiau taryboje ir pakartosiu tą patį čia. Geriausia būtų, jei e, būtų parengtas panašus tekstas kaip 121 straipsnė ekonominiais klausimais. Tam reikėtų tikriausiai keisti sutartį, tačiau tą turėsime aptarti tarpusavėje ir visos institucijos turės prisidėti ieškant sprendimų dabar galiojančiose sritise ir bandant surasti optimalų sutarties keitimo sprendimą. Ir taip aš skaičiu pono Tavarės pranešimą, jei plenarinėme posėdėje tam bus pritarta, e, įsteigti aukšto lygio Kopenhagos grupę. Tai ir bus vienas iš veiksmų, kuriuos galėtume numatyti, bet aš palūkėsiu plenarinio posėdžio sprendimo dėl šio pranešimo, kurį sprendėte čia. Ponas Tavarės e, kalbėjo ir apie Vengrijos sekimo įstatymą. Komisija, aišku, stebi situaciją, yra sunerimusi, bet mes turime e, pirmą rimtai išanalizuoti šį teisės aktą, kad suvoktume, kas tai yra. Kai komisija parengė analizę, apžvalgą, ji veikia kaip pusiau teisminė juridinė institucija, todėl ji turi remtis labai e, nepriekaištingą teisinę analizę. Bulgarija. Tikiuosi, kad Bulgarijoje bus įgyvendintos ilgalaikės reformos ir aš Pastebėjau, kad praėjusią savaitę patikta kandidatūra buvo atsijimta ir tikiuosi, kad galiausiai paskirtas pirmininkas atitiks visus sažiningumo ir nepriklausomybės reikalavimus. Pone Flotr, dėl slaptų skrydžių e, vykdyto Europoje remiantis e patvirtintos rezoliucijos teiginiais. Draugės su pane Malstrom išsintinėjau į visas valstybės laišką, ir jame užduodame du klausimus. Kaip išsiaiškinti tiesą ir ką daryti, kad panašus įvykiai nepasikartotų ateityje ir sulaukiu labai mažai atsakymų. But... Ačiū už neįprastai ilgas diskusijas, manau visi sutiksite, kad uh, um, tokia um, proga ir toks klausimo jautrumas tikrai pateisino tokias diskusijas. Dėkoju už tas diskusijas, dėkoju visiems. Uh, dėkoju už komisarės Reding pastangas tikrai atsakyti 30 europarlamentarų, kurie labai reiklius klausimus uždavė ir mm, komisarė į juos atsakė. Thank you. Okay, now remind the voting cards. Voting cards, every member has taken time to. Noriu priminti apie balsavimo korteles visiems. Aš manau, turėjote visi pakankamai laiko tas korteles susirasti ar ką nors pasiūsti jas atnešti. Taigi dabar balsuosime. let's catch up. Proceeding to the vote. Every member. Taigi, balsuosime visus narius. Prašau dėmesio. Shall we still take a minute? Minute of recess? Do you need a minute? Madam. Ar jums reikia minutėlės pertraukos, ponia Matija?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 Come on. Shall we go? Shall we go, please? EPP? Taigi, jau galime pradėti. EPP, jums reikia dar dviejų minučių? revisione di tempo. Ok, ok. Shall we go? Shall we go? We're voting on the right. Taigi, balsuokime. Balsuokime dėl teisės į advokatą baudžiamosios bylose antrasis balsavimas šiandien. Tai pradėsime nuo kompromisinio teksto. Yra balsavimas bloku, dėl bloko jeigu laikysimės kompromisų, tai tik vienas balsavimas bus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Puiku, patvirtinta. Final vote. Final vote. Ir galutinis balsavimas, prašom, elektroniškai. Now. The vote is closed. Balsuoti baigiame. ką matome. 49 už 2 prieš susilaikiusių nebuvo puiku. Sveikiname ponę Antoniesku. And now moving on. Uh, who's asking for the floor? Ah, Mrs. Antonescu, please. Pone Antonescu dar paprašė žodžių. Știu că sunt foarte prost cu uh, timpul, de aceea o să uh, fiu foarte scurtă, dar nu am putut să Labai ačiū, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti kolegoms, todėl kad e, tikrai dirbame komandiškai. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, e, visiems kolegoms, kurie labai sažiningai dirbo. Nenoriu nieko praleisti, dėkoju ir komisijai. Ne, turėjau galimybės padėkoti e, Vivianai Reding, tačiau noriu padėkoti taip pat ir sekretariatui, e, frakcijų e, administracijai, sekretariatui ar, aišku, Libės sekretariatui. Labai labai ačiū visiems. Ačiū Jums, ponė Antonesku. Mm, ponė Romero, kas atsitiko? Es la explicación de, del voto de mi grupo de este informe. Dėl balsavimo mūsų frakcijos prašymas mes balsavome už, nes yra patobulimų, bet reikia pasakyti, kad yra ir dalykų, su kuriais mes nesutinkame ir vienas iš tokių pagrindinių dalykų uh, Yra, pavyzdžiui, priežastys, kurios apibūdina išskirtinės aplinkybės, kuomet išskirtinėmis aplinkybėmis yra apibrėžiama, kada yra ta teisė advokato užtikrinama. Mm, tai mes dar ateityje dirbsime šio klausimu. Pirmininkas, tai puiku, kad jūs paaiškinote savo balsavimo motyvus. Dabar periname prie kito mm, dokumento, dėl kurio turime balsuoti. Mm, Europos E, sienų stebėjimo sistemą. Vėlgi dirbsime taip pat. Balsuosime bloku dėl viso dokumento. Po to bus elektroninis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Gerai, patvirtinta. O dabar elektroninis pasitikrinimas, galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Closed. Balsuoti baigiame. 41 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Ačiū. Dėkojame ponui Mulderiui už kompromisinį tekstą, dėl kurio gal, galėjome balsuoti kaip dėl vieno bloko. Toliau. Yra dar papildomų balsavimų, kai kurių pakeitimų, tai turėsime sutelkti dėmesį. Uh, Visų pirma, balsuosime dėl es vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo mm, pasiūlymas dėl rezoliucijos. Pradėkime balsuoti. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Neaišku, pasitikrinkime. Atsiprašau dėl to. Let's have a check, okay? Adopted. Adopted. Patvirtinta, ačiū. Antras pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš, neaišku. Pasitikrinkime. There is a divisive line somewhere that we have to tell. Let's see. Kur čia ta skiriamoji linija, labai sunku matyti. 31 už 19 prieš, aiškiai priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Devintas už, prieš. Susilaiko, priimta. Dešimtas už prieš susilaiko priimta 12 už, prieš. Mažai kyla rankų, ypač čia salės viduryje tos frakcijos, tai pasitikrinkime dėl 12. Baigiam balsuoti 34 už 17 prieš. Tai čia neskaičių problema, o rankų kėlimo problema. Taigi, patvirtinta. 11. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 13. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 14. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 15 Gerai, gerai, gerai, pasitikriname dėl 14. Aštuoniolika už 34 prieš atmestą, bet vėlgi nekeliate rankų, ypač kai kurios frakcijos, tai neaišku, nesimato. Pane Romero, jūs norėjote? Taip, aš e, dabar, kai balsavome, netaip balsavau. Suklydau balsuodama. Ir ponas Vaidenhof taip pat, tai elektroniškai prašom ištaisyti. Pirmininkas ištaisysime už prieš susilaiko atmesta. 18 atsimtas, 16 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaiko priimta, 17 už, prieš susilaiko priimta, 19 už, prieš susilaiko atmesta, 20 už, prieš susilaiko priimta. 22 su žodiniu pakeitimu. Ne, atsiprašau, 21. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 22 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaiko atmesta. 25 tikrinamės gerai, dėl 22 pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Dvidešimt du už, dvidešimt aštuoni prieš buvo atmesta. Dvidešimt penktas kas už prieš, susilaiko, priimta. 26. Kas už? Prieš susilaiko priimta, 27 už, prieš susilaiko priimta, 28 už, prieš susilaiko priimta, 29 už. Ne? Kas atsitiko? Dėl 28 pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimta. 30 už. Ne, atsiprašau, 29. Kas už 29, kas prieš. Susilaiko atmesta šį kartą. 30 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. 31. Ne, atsiprašau, atkrenta. 32 kas už. Irgi atkrenta. Ne. Ne. Neatkrenta. 32. Neatkrito. Vis dar gyvas. Balsuokime. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Ne, gerai. Pasitikrinkime dėl 32. Balsuoti baigiame. 27 už 23 prieš buvo priimta, atsiprašau. Bet prašau dar kartą aiškiau kelti rankas. Jei kai kurios frakcijos tingi, tai sunku matyti rezultatą. Prašyčiau. 33 kas už. Kas prieš? Susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko atmesta. 35 už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko priimta. 36 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš, susilaiko atmesta, 40 už, prieš, susilaiko priimta, 41 už, prieš, susilaiko. Neaišku, man atrodo, kad buvo priimta, bet dėl 40 antro yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta vėlgi, 43 kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 44 kas už, prieš, susilaiko priimta, 45 kas už, prieš susilaiko priimta, 46 kas už, prieš susilaiko priimta, 47 kas už, prieš susilaiko atmesta, man atrodo, šį kartą. Gal klystų, tai geriau pasitikrinkime. Dėl 47, koks rezultatas? 32 prieš 20 už atmesta, 48 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 49 kas už prieš susilaiko priimta. 50 kas už, prieš susilaiko. Šį kartą buvo patvirtinta. 51 kas už, prieš susilaiko priimta. 52 už, prieš susilaiko priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 55 už, prieš, susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko atmesta. 57 už, prieš, susilaiko priimta. 58 už, prieš susilaiko priimta. O dabar prašom balsuoti elektroniškai, pasitikrinimas galutinis. Here we go. What do we have? 25 against 8 with 19 abstentions. 25 už 8 prieš 19 susilaikė, bet kokiu atveju patvirtinta. Atrodo, aš buvau pranešėjęs šio klausimu, taip pat savęs nesveikinsiu. O dabar periname prie kito darbos varkės punkto, tai yra tarp valstybinės bendradarbiavimo teisėgos rytyje stiprinimas, ES priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimas informacija modelis. Taigi, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, man atrodo patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai, prašom. Now closed. 50 against 2, 0 abstentions. That... Balsuoti baigiame, 50 už 2 prieš, vėl Atrodo, tai mano pranešimas, tai savęs nesveikinsiu. Kitas darbo atvarkės punktas – Natalie Grisbeck pranešimo projektas dėl nelydimų nepilnamečių padėties Europos Sąjungoje. Pone Grisbeck. Taip, pirmininkė, aš pateikiau pakeitimą žodinis savo pačios 43 pakeitimui, nes tokiu būdu bus įtraukta dar viena pastraipa didesniam nuoseklumui užtikrinti pranešime. Mm atsakomybė apsaugoti nelydimus nepilnamečius, tai derinant su visiška pagarba pagrindiniams teisėms. Merci. Getting start with the vote. Pradėsime balsuoti. Pirmas pakeitimas už. Prieš susilaikę priimta antras pakeitimas už. Prieš susilaikę priimta trečias už. Prieš susilaikę priimta ketvirtas už. Prieš susilaikę priimta penktas už. Prieš susilaikę priimta šeštas už. Prieš susilaikę priimta septintas už. Prieš susilaikę priimta aštuntas už prieš susilaikę priimta, devintas už, prieš susilaikę priimta, dešimtas už, prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Tryliktas už, prieš susilaikę priimta. Fem, e, trečia nurodoma dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirta. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Penkta. Už. Prieš susilaikę priimta. Fem šešta. Už. Prieš susilaikę priimta. Fem septinta. Už. Prieš susilaikę priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Atleiskit. Kas už? Kas už keturioliktą? Kelkite rankas, kad matyčiau. Matau, kad EPP labai suoja, kas prieš. Beveik visi kiti atmesta. 15 už. Prieš susilaikę priimta. 16 kas už. Prieš susilaikę priimta. 17 kas už. Prieš susilaikė pri, atmesta, 18 už, prieš susilaikė atmesta, 19 už, prieš susilaikę priimta 20 už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime, pasitikrinkime dėl 20 ar 19, dėl 20 elektroninis balsavimas pradedamas. Dvidešimt pirmas už prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 18, bet pirmininkas jau taisosi 27 pakeitimas. Taip, jis pasislėpęs čia, kažkur viduryje, 27 kas už. Prieš susilaikę priimta. 18 kompromisas kas už. Prieš susilaikę priimta. 30, ne, 31 kas už. Prieš susilaikę priimta. 36 kas už. Prieš susilaikę priimta. 54 kas už prieš susilaikę, šeštas kas už, prieš susilaikę, atmesta, penkioliktas kas už, prieš. Pasitikrinkime, neaišku. Balsavimas baigiamas 27 už 23 prieš priimtas. Trečias kompromisas, kas už. Prieš susilaikę priimta. 39 kas už. Prieš susilaikę priimta. 40 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 43 su žodiniu pakeitimu. 43 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. 44 kas už prieš susilaikę priimta, 45 kas už, prieš susilaikę priimta, 46 kas už, prieš susilaikę atmestas, 92 kas už, prieš susilaikę priimta, 98 kas už, prieš susilaikę priimtas, penktas kompromisas kas už prieš susilaikę priimtas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikę priimtas. 51 kas už, prieš susilaikę atmestas. Fem pirmas kas už, prieš susilaikę priimta. Aš septintas kompromisas kas už. O reikia balsuoti dalimis. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę priimta. Antroji kas už prieš susilaikę. Tas pats santykis priimta. Trečioji dalis kas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtoji dalis kas už prieš susilaikę priimta. Penktoji dalis kas už prieš Priimta. Šešiasdešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Pri, atmestas. Šešiasdešimt antras už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Šešiasdešimt šeštas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 68 pasitikrinti. Pasitikriname dėl 66. Balsavimas baigiamas. 36 už, 16 prieš priimtas, 68 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 69 už. Pasitikrinsime. Dėl 68 taip. Pasitikriname dėl 68. Balsavimas baigiamas. 22 už, 30 prieš atmestas, 69 kas už, prieš susilaikę priimti 91 prieš susilaikę, priimta FM24, kas prieš susilaikę atmesta, 8 kompromisas, kas už prieš susilaikę, priimta 9, 3, ne, Ne, jis įeina į 8 kompromisą. Taigi, periname tiesiai prie 76 pakeitimo, kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 80 už. Prieš susilaikę priimta. 82 už. Prieš susilaikę priimta. 83 už. Prieš susilaikę atmestas. FEM 5 antra dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Devintas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. Atleiskite patvirtintą, sako pirmininkas. Devė septintas pirma dalis. Turime pasitikrinti dėl devinto kompromiso, taip, pasitikrinkime, elektroninis balsavimas pradedamas. 30 už 22 prieš priimtas. 97. Pirma dalis, kas už prieš. Susilaikė, priimta. Fem devintas už prieš. Susilaikė, atmestas. Fem 25. kas už prieš. Susilaikė, atmesta. 90. kas už prieš Balsame kartu bloku, kas už, dėl visų, prieš, susilaikę, atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Periname prie 96, kas už, prieš, susilaikę, atmestas, 102, už, prieš, susilaikę, priimta. 20 kompromisas, kas už prieš susilaikę priimtas. 104 už prieš susilaikę atmestas. 523 kas už prieš susilaikę atmestas. 105 kas už. 105 kas nutiko? Turime balsuoti dalimis. Pone Halmaira. Turim žodinį pakeitimą ir dar um, prašymą dėl balsavimo dalimis. Toliau, pir, tai, tai yra pirmoji teksto dalis. Ne, dėl antrosios dalies. E, čia yra pasiūlymas keičia uh, tarybos parlamento uh, reglamentą, pagal kurį uh, prieglašio prašytojai uh, ir nelydimi nepilnamečiai prieklapščio prašytojai. Jeigu prašote balsavimo dalimis, visų pirma turime išklausyti pranešėjos, ponios Grisbek. Oui, président, je crois que c'est... Pirmininkė, man atrodo, jau per vėlų pateikti prašymą dėl balsavimo dalimis. Ta reikėjo padaryti vakar vakare. C'est bien ça? En fait, c'est un... C'est un amendement. C'est un amendement oral, je crois. Tai yra žodinis pakeitimas, man atrodo, buvo susidėrėta su šešėliniais natalinė tiesa. Si je ne me trompe pas. Jei aš neklystu, kad būtų galima pateikti žodinį pakeitimą praėjus terminui, kaip kad dabar yra, reikia konsensuso viso komiteto bendro sutarimo. Ir jeigu ne, tai, man atrodo, procedūriškai tai bus neįmanoma, panas Trenta Filidis. Čia like to... pirmininkė, čia yra mano pakeitimas. Aš e, buvau žodinio pakeitimo autoriaus, nes manau, kad šis pakeitimas yra derantis, mes balsavome už jį. O dabar tik prašome, kad prie glopščio teisės aktų paketas, kaip dėl jo buvo balsuota, leistų sudaryti geresnės sąlygas nelydimiems nepilnamečiams. Ir aš šio pakeitimu tiesiog noriu, kad būtų atsižvelgta į išskirtinius atvejus, kurios, kurie yra um, minimi ir direktyvoje. Pone Koracija Bild. Reporter, Ačiū pirmininkė. Aš pritariu pranešėjai. E, aš susitariau su ponė Grisbek ir turiu patvirtinimą iš sekretariato raštu dėl galimybės teikti e, žodinį pakeitimą. Ten kalbama apie e, prievolę niekada nesuimti nepilnamečių, kaip numatoma, tai yra viena iš pagrindinių teisių. Mes susitarėme, kad taip bus įmanoma, nes EPP to prašė ir turime raštiškai sutikimą. Taip, ponė Koracija Bilks. Jei aš teisingai prisimenu e, darbo tvarkos taisyklės, pakeitimus galima teikti balsuojant, bet tai yra net, žodinius pakeitimus galima teikti, bet čia yra prašymas Mm, balsuoti atskiromis dalimis, o tokius prašymus reikia pateikti iš anksto laiku. Jeigu jis teikiamas balsuojant, reikia viso komiteto pritarimo, bet komitetas jam nepritarė. Ar kas nors prieštarauja pakeitimui žodžiu? Apgalėsavo ponia Koracija Bild yra prieštaraujančių tam. Balsuojame dėl 105 pakeitimo. Šimtas penktas. Kas už kas prieš? Susilaikė pritarta. Toliau šimtas šeštas už. Prieš. Susilaikė atmestas. 107 už, prieš susilaikė pritarta. 108. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 109 už, prieš susilaikė atmestas. 110 už, prieš susilaikė atmestas. 111 už prieš susilaikė atmestas. FAM 14 už, prieš susilaikė atmestas. De, dešimtasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. FAM 11 e, už, prieš susilaikė atmestas. FAM 16 už, prieš susilaikė atmestas. FAM 17 už, prieš susilaikė atmestas. Dabar 11 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 126 už, prieš susilaikė atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 139 už, prieš susilaikė atmestas. Ket Tryliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 143. Kas už, prieš, 96 e, už, prieš susilaikė pritarta. FAM antras už, prieš susilaikė atmestas. FAM 18 už, prieš, susilaikė pritarta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Ir dabar periname prie 155 už, prieš, susilaikė pritarta. 157 už, prieš, susilaikė atmestas. 161 už, prieš susilaikė pritarta. 164 už, prieš susilaikė pritarta. 167 už, prieš susilaikė pritarta. 168 už, susilaikė pritarta. 100 19 už prieš susilaikė. 14 <clears throat> kompromisas už prieš susilaikė. Pritarta. 15 kompromisas už prieš susilaikė. Pritarta. 181 už prieš susilaikė. Pritarta. FAM 10 už prieš susilaikė atmestas. FAM 21 už prieš susilaikė atmestas. FAM 22 atmestas. 182 už prieš susilaikė atmestas. 187, ne? 184. Už, prieš susilaikė atmestas. 183. Už, prieš susilaikė pritarta. 187. Už, prieš susilaikė pritarta. 16 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 17 kompromisas. Balsuojama dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Septynioliktasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis neatkita, balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, prieš susilaikė atmesta. 202. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 205. Už prieš susilaikė pritarta. FAM 12. Už prieš susilaikė atmesta. FAM 20. Už prieš susilaikė. Neaišku, reikia pasitikrinti. FAM 20. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 22 už 29 prieš atmestas, 206 už prieš susilaikė atmestą, 207 e, 207 kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 208 už prieš susilaikė atmestas. 209. Už, prieš, susilaikė atmestas. 210. Už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai balsuojame ir balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 48 už, 4 prieš susilaikiusių nėra. Sveikiname ponę Grisbek. please if we may proceed right away to the following point because we are way back in time. Prašau visų uh, laikytis drausmės, nes mes labai smarkiai atsiliekame nuo numatytos darbo atvarkės. Por favor, luego, por favor. Es que, es que lo, se lo ruego. It's actually 15 minutes, because we, we are in delay, eh? 15 minutes. Vėluojame 15 minučių. Turime išklausyti komisijos ataskaitą parlamentui ir tarybai dėl trečiosios pusmetinės Šengeno erdvės veikimo. Komisija patvirtino trečiąją ataskaitą dėl Šengeno erdvės veikimo. Ir prašome komisijos tą ataskaitą pristatyti komitete. išklausysime komisijos atstovų pristatymą ir paskui bus galimybė nariams e, pasisakyti, užduoti klausimus. Ačiū pirmininkė. Pristatysiu trečiąjį ataskaitą, kuri apima laikotarpį nuo lapkričio 2012 lapkričio iki 2013 balandžio mes pristatome šią metinę ataskaitą, tai yra labai svarbi Šengeno erdvės valdysenos dalis kitą klausimą liečiantį er-, šiandieno erdvę, šiandieno erdvę svarsite praėjusią savaitę ir mes pristatysime susijusius susijusias ataskaitas vėliau. E, per aptariamą laikotarpį spaudimas prie es išorės sienų sumažėjo. Graikijos, Turkijos pas, pasienyje konstatuojame įtampos žydinius, tačiau ir, ir Graikijos, jūrų, Graikijos kontroliuojama jūrų siena ir Bulgarijos jūrų siena. Taip pat turime konstatuoti, kad daug, nemažai Sirijos piliečių aptikta ES Europos Sąjungoje. Žinoma, tuo pat metu turime kontroliuoti, stebėti padėti e, viduržėme jūroje. Jūs prieš keletą minučių balsavote. Tikimės, kad mūsų per aptariamą tą skaitinį laikotarpį komisija pristatė E, taisyklės dėl operacijų vykdomų jūroje. Ir jūs žinote, kodėl šis pasiūlymas buvo būtinas, nes Teisingumo teismas anuliavo savo anksčiau patvirtintą sprendimą ir mums ypač svarbu e, tos tikslios taisyklės, mums ypač svarbos Frontex operacijų vykdymui, užtikrinant tarpugą. Mes laukiame e, busimų diskusijų su taryba šio klausimu ir tikimės, kad netrukus nedelsint bus pasiekta pažangos. Kalbant, vertant padėtį Šengeno erdvėje, konstatuojama, kad mums trūksta informacijos apie antrinį judėjimą. Komisija su Frontex ir policijos pajėgomis įgyvendina eksperimentinį projektą skirtą tokiam judėjimui ir apžvalgas padėsime ruošti nuo 2014. Šie duomenys mums būtini, mums rengiant migracijos politikos ateities planus labai džiugus mums momentas buvo antros kartos Schengeno informacinės sistemos e, e, inicijavimas, dabar yra, jau egzistuoja perspėjimų sistema ir taip pat pradėjo veikti kitos susijusios sistemos, kurios sėkmingai veikia. Ir galiausiai norėčiau akcentuoti vizų informacinės sistemos inicijavimą Šiaurės Afrikoje, Rytų Afrikoje ir Vakarų Afrikoje. Ir ši sistema sėkmingai veikia. Tai tokia yra trumpa apžvalga ir esame pasiruošę atsakyti jūsų klausimus. Thank you so much for the comprehensive information on the report and on your Labai ačiū už jūsų išsamų pristatymą ir tu, tai, kad trumpai kalbėjote, o dabar suteiksiu žodį visų pirma ponui Enčiu. E, Aš vrea să mulțumesc în primul rând comisiei pentru. Noriu padėkoti komisijai už šį pranešimą ir norėčiau pabrėžti, kad prieimus naujas Šengeno erdvės taisyklės, komisijai tenka didesnė atsakomybė stebint sienas ir tikiuosi, kad komisijos ataskaitos bus išsamesnės. Dabar yra įmanoma kirsti sienas apie 20 procentų, ypač Graikijos, Turkijos pasienyje. E, dėl operacijos Shield sumažėjo kertančių nelegaliai sieną ir šio, ši griežta kontrolė. Um, yra e, sveikintina, nes tie, kam turėtų būti e, taikoma teisinė tarptautinė apsauga, e, tų atvejų policija taip pat turi stebėti visus kertančius sieną, ne tik teisėtai, tačiau ir neteisėtai. Ir yra ir toliau laikomasi prie glopščio politikos įsipareigojimų. Labai svarbu, kad komisija šioje ataskaitoje e, pateikia savo poziciją ir dėl Bulgarijos ir Rumunijos e, kontrolės e, vidaus sienos pasienės rytie panaikinimą. Thank you, Mr. Chairman. This is the third report we, we get from the... Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė, tai jau trečia ataskaita iš komisijos. Pirmoje ataskaitoje buvo daug negerų dalykų dėl Graikijos. Ir, na, aišku, Graikija buvo minima todėl, kad buvo įvažiavimo taškas dėliam skaičių nelegalių imigrantų dėje. Ir dabar ta situacija išlieka aktuali. Aš manau, kad ypač atsižvelgiant į tai, kad vasara, koks yra dabar oras, greičiausiai, kad tie srautai per jūrų sieną bus dideli. Tai pirmas įvertinimas buvo toks, buvo neigiamos pastabos. Antroje ataskaitoje buvo pasakyta, kad situacija pagerėjo, taigi buvo visiškai kitoks įvertinimas. Dabar trečias įvertinimas, kur sakoma, kad situacija yra stabili, mažiau sulaikymų, Tai noriu paklausti, ar šioje ataskaitoje ir kitose ataskaitose ateityje būtų galima pamatyti daugiau komentarų e, dėl šalių bendradarbiavimo. E, daugiausiai, pavyzdžiui, Turkijos. Ar būtų galima mm, pasirinkti tokį geresnį komisijos požiūrį, išsakyti platesnę poziciją dėl Turkijos operatyvinių galimybių ir bendradarbiavimo, ar, ar tas bendradarbiavimas pagerėjo. Kaip mes galime apginti Šengeno erdvę, užtikrindami geresnį bendravimą ir bendradarbiavimą su trečiomis šalimis? Pane Žinaku. Ačiū. Pirmininkė, noriu išsakyti mūsų frakcijos uh, padėką komisijai už pozityvų Bulgarijos ir Rumunijos situacijos įvertinimą. Mes mm, tikimės, kad ir taryba pastebės tai. So Ačiū. Aš pats nieko neklausiu, tik tai pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, kad ataskaita yra labai pozityvi Manau, kad tikrai yra pateiktas labai teisingas, geras Frontex veiksmų įvertinimas. Noriu padėkoti komisijai už šią trečią ataskaitą ir dabar suteiksiu žodį poniai Moshammer, kad ji galėtų atsakyti į europarlamentarų užduotus klausimus. Ačiū. Dėl pono Enšių susirūpinimo mes konstatavome, kad mažėja asmenų, mažiau tų asmenų yra, bet aišku, jeigu prašoma prieglopščio, tai prieglopščio procedūros turi visos būti įvykdytos. Man atrodo, kad tai yra, na, tikėčiaus, kad tai yra akivaizdu, bet tai konkrečiai nėra čia įvardyta. Dėl to, ką Papa Nikolau, panas Papa Nikolau minėjo, kad reikėtų daugiau bendradarbiavimo su Turkija, kad reikėtų daugiau tai atspindėti. Tai yra visuomet delikatus tos klausimas, o kiek reikia ataskaitoje tos informacijos pateikti, nes mes stengiamės ataskaitoje sutelkti dėmesį griežtai į Šengeno teisyną. Aišku, bendradarbiavimas reikalingas su trečiosiomis šalimis ir, pavyzdžiui, mes esame skyrę, skyrių Um, vizų režimui, readmisijai, bet mes tikrai stengiamės sutelti dėmesį griežtai į tai, kas yra Šengeno teisinas. Bet aišku, bendradarbiavimas su Turkija yra labai svarbus elementas, kai eina kalba apie mūsų sienų mm, apsaugą. Tai aš tikiuosi, kad um, atsakiau jūsų klausimus. Dėkuoju komisijos vardu. Trumpas, bet labai išsamus atsakymas. Ačiū už jūsų bendradarbiavimą. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimą, tai yra Kipro be žinios dingusios menų paieškos komitetas. Visuomet lybė komitetui rūpėjo šis klausimas, bežinios dingė asmenys Kiprė ir 2008-2009 metų rezoliucijos tai parodė ir ypač 2011 metų parlamento priimta rezoliucija tai aiškiai parodė. Praeitas, praeitais metais lybė komiteto delegacija vadovama Lopes Aguilar lankėsi Kiprė ir analizavo situaciją, keitėsi nuomonėmis su Kipro bežinios dingusios menų paieškos komitetu, aiškinantis kokia yra aktualiausia situacija ir noriu Jums priminti, kad šis komitetas yra abiejų bendryjų paskirtas komitetas ir jungtinių tautų turintis įgaliojimus, taip pat ieškant bežinos dingusių asmenų po 74 e, įvykių taip pat ir lybė delegacija lankydamas iš karto vietoje galėjo matyti, kaip šis komitetas dirba, e, kaip e, visos tos visi centrai kaip veikia. Aš dabar paprašysiu į prezidiumą ateiti ponia Golden Plumer Kukus iš Turkijo, e, Kipro turkų bendruomenės, pana Risos Aristotelus iš Kipro graikų bendruomenės ir mm, pana Palandry Arni, trečią narį, kuris yra paskirtas jungtinių tautų Tokiu būdu jie galės mums pristatyti darbą, kurį atlieka Kipro bežinos dingusių asmenų paieškos komitetas ir um, galės pakalbėti apie ateities perspektyvas. Taigi kviečiu jūs į prezidiumą, aš suteiksiu jums iš karto žodį. Sorry. Sorry. Kaip kolega Karlas Koelio paskelbė, iš karto suteiksiu žodį poniai Gilden Plümer. Ponas Paul Henry Arni pirmas pasisakys, tai yra jungtinių tautų paskirtas narys. Prašom. <coughs> Labadiena, ponios ir ponai. Mm, mums tenka didelė garbė būti jūsų komiteto posėdėje čia mm, Briuselėje, Europos parlamente, kad pristatytumėm trumpai mūsų atliekamą darbą Kiprė. Trumpai prisistatysime, aš tarsiu keletą žanginių pastabų, kolegos papildys um, mane ir po 15 minučių iš karto jau um, busime pasirenkę atsakyti į jūsų klausimus. Kaip žinote, iš naujesnių tokių konfliktų, kaip būsios Jugoslavijos ar Irako ar šiandien Sirijoje, kuomet tūkstančių tėvų, sūnų, um, motinų, dukrų negrįžta vakare vakarienės į namus, tai aišku, kad um, tolesniam susitaikymui taikai po viso konflikto tai yra didžiulis iššūkis, nes kad ta žaizda, kad tavo artimas giminaitis negryžo vieną vakarą namo, neužgyja ir po 20 ir po 40 metų. Vienintelis būdas, kaip gali tą žaizdą užgydyti, kad tavo šeimos narys pradingo, tai yra būtent surasti e, palaikus to dingusio asmens ir, ir su pagarbos palaidoti, tik tuomet gali susitaikyti su to praradimu įvedimu ir tik tuomet įmanomas susitaikymas. Jis nuvykite į Bosniją šiandien ir pamatysite, jūs tai įtikins. Taigi tas darbas, kurį atliekame Kiprė, yra nemokslinis, netechninis, tai daugiausia yra darbas, kurio tikslas yra suteikti kipriečiams galimybę E, išsigydyti baisiausias neseno, nesenos praeitie žaizdas ir judėti į priekį. Kaip žinote, šiame komitete yra trys nariai - Kipro mm, turkų, Kipro graikų e, bendruomenės atstovas, e, po atstovą ir vienas narys iš jungtinių tautų. 2006 iki 2013 metų mes vykdėme projektą, kurio tikslas buvo pasitelkus liudytojus tų įvykių. Mm, atrasti, iškasti palaikus ir identifikuoti ir sugražinti šeimoms. 2001 dingęs asmo yra sąraše, kaip abi pusės susitarė, iš jų 978 surasti palaikai. Tai apie 45 procentai visų dingusių asmenų. Uh, Iš tų 2001 mens mes 4003 um, identifikavome. Taigi 92 procentai mūsų biudžeto per šiuos septynerius metus tikrai davė labai sėkmingą rezultatą. Kaip sakiau, ES yra mūsų pagrindinė donorė, rėmėja. Europos parlamentas ir ypač šis komitetas ypatingai mus remia ir tai labai svarbi parama. 9 su pusė milijonus eurų mes gavome paramos per, tuo, per tą laikotarpį. Dabar mes turime apie 60 mokslininkų, kurie dirba laboratorijoje, o vietose mes turime devynės komandas, septynės šiaurėje, dvi pietuose salos, būtent palaikų iškasimui, Nikozija štai pavyzdžiui penki palaikai rasti iškasti. Uh, Ehm, ir toliau vyksta tas darbas, mes esame pasimokę jau iš to, kaip iškasti palaikus, nustatyti tapatybę, gražinti jos. Mes dabar dalinamės patirtimi su, kitomi, su kitokiais komitetais, panašiais komitetais, pavyzdžiui, Balkanuose, Irake. Irake dingusių asmenų skaičius yra pats didžiausias pasaulyje. Ehm, penki mm, e, teismo medicinos ekspertai 18 dienų buvo atvykę mokėsi pas mus kokia yra operatyvinė visa procedūra taikoma, kad jį nepadarytų klaidų pradėję savo darbą Irake. Mums kokie svarbiausi elementai yra kad 99,9 procentai būtų garantija, kad mes gražiname Joną Jono šeimai. E, tai tam reikia, aišku, viską suderinti, DNR, kaulų tyrimai, viskas turi būti padaryta. Didžioji dalis Kipre daroma, taip pat ir Sarajevo, Bosnijoje, Hercegovinoje, e, su tarptautinė dingusios asmenų e, komisija daroma Sarajeve greičiau ir geriau galima nustatyti dingusių asmenų tapatybę, tai tokia yra nauda iš to bendradarbiavimo. Problema yra, kad e, kaulai likę Kipre yra seni, sumaišyti, jiems reikia daug dar imti e, pavyzdžių kaulų, kad nustatytum visą, kad atliktum visą analizę ir aišku, tai labai brangu, apie 3 šimtai eurų vienų kaulo analizai. Mes didžiausią dalį, 2 milijonus savo biudžeto sunaudojame būtent kaulo tyrimui. Dabar, kaip aš jau sakiau, mes nusatėme tapatybę ir gražiname palaikus apie 20 procentų šeimų. Dar, aišku, reikės daug darbo ateityje. 20 procentų dar negana, kad įvyktų susitaikymas, kad būtų taika mes siektumėm 50-60 procentų sėkmės e, lygio. Tai mes e, tikimės toliau dirbti dabartiniu tempu. Ir pabaigai noriu pasakyti, kokie dabartiniai yra iššūkiai nuo praeitų metų. E, Vienas iššūkis yra išlaikyti tą patį tempą darbo, tą patį lygį su devyniom komandom, kurios dirba vietose, 25 mokslininkai mūsų laboratorijose, šimtai kaulų pavyzdžių siunčiami į Sarajevo identifikavimui, kad būtų nuo 80 iki 100 tapatybių nustatymų kasmet. Mes tikimės, kad iki birželio aš jau pabaigos 71 tapatybę būsime nustatę. Tai tikrai labai geras rodiklis per šešis mėnesius. Bet mes norime išlaikyti tą tempą, nes visas liudytojų apklausimas, visa, visa informacija Aišku, kad liudytojai, kurie 63-74 e, buvo tų įvykių liudininkai, po truputėlį sensta miršta, taigi reikia skubinti tą darbą. Iki 300 tūkstančių eurų per metus biudžetą reikėtų didinti. Europos Sąjunga šiandien mums skiria nuo 2,2 iki 2,5 milijonų eurų kasmet reikėtų bent 300 tūkstančių padidinti tą sumą, tai 12 procentų būtų padidinimas, jeigu mes norėtumėm išlaikyti dabartinį darbų tempą, nes turėti reikia omenyje, kad e, kaulai yra labai seni, e, jiems reikia daug didesnės analizės, nei kad buvo planuojama iš pradžių. E, trečias prioritetas yra iš, e, ne, po, politiką laikyti nuošalį nuo mūsų darbo. Aišku, mes paskendę politikoje, bet reikia kaip įmanoma labiau atsiriboti nuo politikos. E, vienintelis mechanizmas yra, kai dvi bendrijos dirba kartu, tai yra vienintelis mechanizmas, kuris veikia Kiprė. prie Ir pabaigai noriu pasakyti, kad jūsų komiteto indėlis, jūsų parlamento parama balsuojant yra lemiama, ne vien tik tai šioms šeimoms, bet bendrai Kipro ateičiai. Tai yra e, lemiamas dalykas užtikrinsiantis taiką ir susitaikymą Kiprė. Aišku, e, kai eina kalba apie tokį didelį skaičių dingusių asmenų, tai tikrai labai jautrus klausimas šaliai ir, ir politinės pasiekmes šalies ateičiai Kipro euro ateičiai yra milžiniškos. Dabar noriu padėkoti Jums uždėmesi ir mm, noriu paklausti e, kolego, ar jie nori kažką pridurti. Turkish. O dabar žodis perdodamas poniai Gildan Plimerkišik, Turkijos e, Kipro turkų na, bendruomenės nariai. Ačiū. Noriu padėkoti už jūsų paramą šiam labai svarbiam projektui. Noriu ir toliau paprašyti jūsų paramos šiam tvarumą didinančiam projektui Kipre. Tai dviejų e, bendruomenių projektas, e, kuriuo siekiama sujungti dvi bendruomenės įsiskyrusias dar 1963 metais. Tai projektas kuris suformuotas atsižvelgiant į realybę Kipre. 2006 metais jisai yra pradėtas ir aš tikiuosi, kad jei yra valia, tai bus ir būdų e, išspręsti e, skaudžias temas. Norint, kad šis projektas e, būtų veiksmingas, yra reikalinga politinė parama, jo sulaukime iš jūsų. Svarbu ne tik politikuoti, svarbu e, bendruomeniškumas ir dviejų bendruomenių principo taikymas. Komitetas e, ieško bendro sprendimo, e, kuris leistų dirbti kartu. Šis projektas paremtas ir liudininkų parodymais. Aš kreipiuosi į graikų graikų, kip, į Kipro graikus, nes jie taip pat yra praradę savo artimuosius. Mes privalome bendradarbiauti siekdami rezultatų. Tai yra labai svarbu. Aš tikiuosi, kad mums pavyko šį modelį sukurti, Kaip aš jau minėjau, tai yra jautrus projektas, daugia dimensis projektas, politinis, humanitarinis, finansinis, žmogiškaisiais ištekliais paremtas ir taip toliau. Finansinė dalis yra viena svarbiausių ir didžiausia iššūkį metančių, todėl kad šis projektas yra besikeičiantis, priklausantis nuo poreikių. Mes jį taip pat keičiame, kartais pagreitiname, todėl kad beveik pusamžį vyksta darbai ir liudytojai tiesiog išmiršta. Todėl pačios šeimos skubinamos. Štai kodėl mes šį projektą koreguojame. O tai darydami suvokiame ir naujus finansinius poreikius e, bei e, mums būtina ir parama. E, projektas susijęs su keturiomis fazėmis. Tai yra iškasimas, antropologinė, identikavimo ir palaikų gražinimo fazė. Palaikų gražinimo fazė yra pati emocionaliausia, todėl, kad šeimos nariai pirmą kartą po ilgo laikotarpio pamato savo artimuosius, tiksliau jų kaulus. O šiame projekte nėra vienos dimensijos, tai yra tyriamosios dimensijos, ji yra Tos persekiamosios dalies dabar nėra. Mes e, stebime, kad asmenys kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą, yra inicijuojami tyrimai. Taip pat yra kreipiamasi į prokuratūros ir policijos darbuotojus, kad jie taip pat e, atliktų tyrimus. Šis projektas svarbus ir sėkmingas, turint omenyje, kad jis vyksta pusę amžiaus ir jo um, efektyvumas taip pat yra džiuginantis. Turiu pasakyti, kad jūsų teikiamas finansavimas taip pat prisideda prie sėkmės. Noriu padėkoti Jums už paramą. Ačiū. Dabar ponas Aristas Aristotelis, trečiasis narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, mano kolegos jau daugą aptarė, e, pateikdami bendro pobūdžio informaciją, tačiau aš pirmiausia irgi norėčiau padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Aš labai vertinu jūsų susidomėjimą ir jūsų indėlį e, į šią humanitarinę misiją. Kipro žmonių lūkesčiai e, mūsų atžvilgių yra dideli. E, jiems šis projektas yra svarbus. Aš aptarsiu e, tris ar keturis aspektus, kuo šis e, projektas e, svarbus taikai, taip pat bendradarbiavimo tarp dviejų bendruomenių skatinimui, taip pat aptarsiu šio projekto veiksmų mokslinius aspektus bei pateiksiu rezultatus ir perspektyvas kurie taip pat yra svarbus. Kalbant apie e, šios operacijos, e, tai yra Kipro bežinios dingusių asmenų paieškos komiteto veiksmų, e, mokslinę projekto pusę. Šiame projekte dalyvauja dvi bendruomenės, tai yra Kipro turkų ir Kipro graikų. Ir šis projektas yra remiamas abiejų bendruomenių politikų taip pat. Tai yra pavyzdys kitoms pasaulio bendruomenėms gyvenančioms konfliktinėse zonose, kurį galima sekti. Jungtinių tautų generalinis sekretorius nekarta atkreipė dėmesį į šį projektą, girdamas projekto rėmose atliekamus veiksmus ir pabrėždamas, kad šis projektas yra pavyzdinis. Žmonės atvyksta į Kiprą iš kitų konfliktinių zonų, norėdami susipažinti, kaip mums pavyksta bendradarbiauti kartu ir kaip sklandžiai e, mes stumėjomės į priekį, spręsdami šias e, opes humanitarinės problemas. Kalbant apie mokslinę veiksmų pusę, turiu pasakyti, kad nekalbant apie tos apčiuopiamus rezultatus ir mokslininį požiūrį, yra įmanoma atrasti naujų ekshumavimo būdų ir mes tobuliname arba atrandame naujų įžvalgų ekshumavimo antropologijos, archeologijos ir kitų mokslų srityje. Todėl daugelis uh, tarp tautinių organizacijų atstovų kreipėsi į mus, e, prašydami pasidalinti atradimais, pasi, rezultatais. Taigi mokslinė prasme vertinant, šis projektas yra sėkmingas. O kalbant apie konkrečius rezultatus, apie juos e, kalbėjo uh, ponas e, Arny. Dabar mes gebame pasiekti geresnių rezultatų ir vis daugiau šeimų e, atranda savo e, artimuosius ir jų patirtas skausmas, kurį jie taip ilgai kentė, mažėja, slopsta. Mes norėtume pagreitinti savo darbą ir tai galime padaryti. Norime, kad rezultatai būtų dar geresni, ypač identifikavimo ir dingusių asmenų gražinimo šeimoms srityje. Kaip Aš supratau, vien politinės valios ir bendradarbiavimo nepakanka, reikia ir tinkamo didesnio finansavimo. Ekonominės krizės akivaizdoje um, mūsų planus ta krizė taip pat paveikia, mes šią problemą stengiamės išspręsti, mums padeda ta tarptautinės institucijos tokios kaip Europos Sąjunga, kuri yra didžiausia donorė. Su jūsų komiteto parama mums pavyko įveikti mano minėtus ekonominius sunkumus. Jūsų indėlis yra labai didelis, e, slopinant e, artimųjų skausmą ir padedant įgyvendinti šiuos bendrus veiksmus, kurie svarbus ne tik humanitarinėje srityje, tačiau ir politinėme lygmenyje. Noriu padėkoti dar kartą už kvietimą atvykti pas Jūs. Išklausę pasisakymų. Svečių pasisakymų suteiksime galimybę nariams pasisakyti, pakomentuoti. Žodis ponui Trenta Filidės. Ačiū pirmininkė, noriu visų pirma pasveikinti visus tris e, atstovus komitete, komiteto narius ir padėkoti jiems už puikius jų darbo rezultatus ir už bendradarbiavimą, nes jų e, veiklos sutys apima tikrai opų klausimą. Praėjusį gruodį mūsų komitetas lankėsi Kipre ir mes suvokėme, kokio masto e, darbas buvo atliktas įgyvendinant šį projektą politiniu ir kitokiu lygmeniu. Ir mes suvokėme, kad tokio masto projektui reikalingas finansavimas. Taigi, pirmininkė, noriu pasakyti štai ką. Mūsų komitetas galėtų kreiptis į biudžeto komitetą ir paprašyti e, jo nukreipti dalį lėšų, kurios nėra panaudotos ir yra skirtos Turko, e, Kipro turkų bendruomeniai. Dalį šio fondo lėšų skirti Kipro be žinios dingusių asmenų paieškos komitetui. Ir aš norėčiau, kad oficialiai kreiptumėmės į biudžeto komitetą ir kad tie reikalingi papildomi 300 tūkstančių eurų per metus būtų skirti, kad būtų galima tikėtis geriausių įmanomų rezultatų per trumpą laiką, nes kitaip e, prireiks daugelio metų, kad uh, šis projektas būtų užbaigtas. Pirmininkai, aš tikiuosi, kad jūs pasižymėjote mano siūlymą. Ir jei komiteto ir reikalingas komiteto pritarimas, galbūt galima būtų šį siūlymą pristatyti komitetui ir balsuoti dėl jo. Ačiū, ponė Trentė Felidė, supratau. Dabar žodis poniai Papadopulu. Pirmininkė, aš buvau delegacijoje, kuri lankėsi Kiprė praeisiais metais. Ir e, Dingusių bežinios asmenų klausimas be abejo yra humanitarnis klausimas. Ir e, jūsų komitetas atlieka labai svarbę misiją Kipre. Aš žiūrėjau, kad e, Kipro, graikai ir Kipro turkai dirba drauge, e, kurdami bendrą ateitį šiame komitete. Per daugelį savo darbo metų turėjau galimybę stebėti e, kad kaip komitetas atlieka uh, E, projektus, tyrimus karinėse, militarizuotose zonose. Tai išsiaiškiname lankydamiesi Kipre. Noriu paklausti, ar jūs turite kokį nors kelio gairių planą, tiesiog žemėlapį, kur jūs esate pasižymėję vietovės, kuriuose potencialiai reiktų ieškoti dingusių asmenų palaikų Ar, ir, ar jūs susidurėte su situacija, kuomet jums neleidžiama vykti į vieną ar kitą teritoriją dėl to, kad tai yra militarizuota teritorija? Turkai kai kurias Kipro dalis vadina karinėmis zonomis ir neleidžia ten atly, at, atlyk, atliekti paieškos. Uh, Noriu paklausyti, ar taip yra, nes labai svarbus dalykas ir galbūt mes galėtume jums padėti šiame darbe. Turkija. Dingusių be žinios asmenų klausimą mes e, nagrinėjame ir sekame daugelį metų. Turkija privalo teikti informaciją. Ir Turkija nenoriai teikia informaciją ir duomenis. Manau, kad reikėtų atlikti E, kai kurias paieškas ir pačioje Turkijos teritorijoje, kad išsiaiškintume, kas ten yra. Norėčiau, kad, visi, kad visų dingusių bežinios asmenų likimas būtų išaiškintas, į tai turi teisę jų šeimos nariai. E, Europos taryba tuo taip pat domėjasi, nes labai svarbu išsiaiškinti, kas nutiko žmonėms. Todėl man įdomu, kokie įgaliojimai jums yra suteikti. Kipro dienraščiuose pasirodė žinių apie tai, kad aptikti, aptikti palaikai, kaukolės ir skeletai. Ir ištyrus apžiūrėjus tuos palaikus, paaiškėjo, kad tie dingę be žinios asmenys buvo kankinami. Aš kalbėjausi su tų uh, asmenų šeimų nariais ir tais atvejais, kai jų, jie tie palaikai aptinkami ir nustatoma jų tapatybė. Mirties liūdime tiesiog už, užrašoma, kad mirtis sukelta neiškių priežasčių, tačiau net, tai netiesa tie žmonės žuvo, nes buvo karo situacija. Jie žuvo kare. Todėl svarbu, kad būtų tose mirties liudijimuose užrašyta tiesa. Hadi Georgijų. Pirmininkė, noriu padėkoti Jums ir Europos Sąjungai už tai, kad teikia finansavimą dingusių bežinios asmenų komitetui. Šis klausimas yra didžiulės simbolinės reikšmės ne tik Kiprui, bet manau ir visam pasauliui. E, saloje esančiams bendruomenėms labai sunku sunku dirbti drauge ieškant e, per karą dingusių asmenų. Todėl norėčiau ypač padėkoti trims komiteto nariams, ponui Onry, kuris e, puikiai dirba, nors ir nėra kilęs iš Kipro. Esu bendravęs ir su jo pirmtaku ponu Žero, kuris dirbo daugelį metų šiame komitete ir aktyviai dirbo. E, poniai Kučių, kuri atstovauja Kipro turkų bendruomeniai ir savo draugui Aristotelis, kuris taip pat aktyviai dirba šiame komitete. Manau, kad darbas, informacija apie šio darbo rezultatus turi būti paskleista Kipro visuomenėje. Jūs mūsų darbas susijęs su tam, tikra, tam tikrų izolacijos veiksnių, nes jūsų pagrindinis darbas vyksta laboratorijose. Bet tai turėtų paskatinti, tai ta informacija turėtų būti paskleista bendruomenėse. Visas pasaulis turėtų apie jį sužinoti. Ir nekalbant apie ta, tų Reiktų pranešti visam pasauliu apie identifikuotus palaikus, nes galbūt tokiu būdu abi bendruomenės galėtų dirbti draugė ir ieškoti savo problemų sprendimo. Noriu taip pat priminti, kad gedulas yra visuotinai suvokiamas dalykas. Todėl būtų gerai, jei Turkijos karinės pajėgos, Turkijos kariškiai, uh, E, labiau bendradarbiautų. Nebejoju, kad į Turkijos pusę turi dokumentų įrašų apie tai, kur palaidoti karo metu žuvę asmenys. Jeigu tokia informacija būtų suteikta, tai labai pagelbėtų šiam darbui. Žmonės E, netgi rizikavo savo gyvybę, teikdami informaciją šiam komitetui. Taigi būtų tikrai naudinga, jeigu daugiau piliečių uh, suteiktų informacijos. Taigi noriu padėkoti tiems trims nariams už, šią, už jų darbą, ponas Brons. Ačiū. Norėčiau paklausti, kiek e, asmenų ir jų identifikuotų palaikų yra iš kiekvienos bendruomenės. Taip pat noriu paklausti, ar nustatyta, kiek iš jų žuvo nužudyti ar kariškių ir nu, nužudyti sukarintų grubuočių ir noriu paklausti, ar savo paieškose e, jūs kažkaip tai e, identifikavote kriterijus, kokiu pagrindu buvo aukos atrenkamos, kodėl būtent tie žmonės žuvo. Ir e, tikriausiai proceso pabaigoje visa informacija bus sukaupta ir e, paskelbta. Ir ar jūs manote, kad įmanoma išspręsti už šį klausimą, nes kažkaip tai, nes E, šiaurė, salos šiaurė išlieka okupuota ir kai kuriais atvejais neįmanoma palaidoti palaikų, surasti palaikų. Atsakomybė ten už tai ten, tenka Turkijai, o ne Kipro turkams, nes aš kalbėjausi su kai kuriais iš jų, kuomet jie lankėsi e, parlamente prieš keltą metų ir jie, jie smerkė Kipro okupaciją. Noriu paklausti, ar šiaurinės salės, salos dalies administracija bendradarbiauja šiame darbe? Ačiū. Okleus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, τρία σύντομα σχόλια. Σοφοκλέος. Ačiū pirmininkė. Trys trumpos pastabos. Visų pirma, mes visi sutinkame, kad jūsų darbas tikrai nelengvas. Dingusių asmenų paieškos komiteto darbas tikrai sudėtingas. Taip pat kai e, Turkija nelegaliai įsiveržė į salą. E, tai aišku, kad e, šis aspektas konflikto yra vienas iš tragiškiausių, būtent, kad negalėjome išsiaiškinti, koks likimas ištiko Kipro graikus kaip ir turkus. Dar tokia pastaba komitetui, teigiama pastaba. Tai komitetas, kuris turi mm, milžiniškų galimybių um, paliudyti uh, situaciją, kadangi jame dirba ir jungtinių tautų atstovas, ir abiejų bendruomenių atstovai. Aš manau, tai lėmė komiteto darbo sėkmę. Aš esu Kipro graikas, be abejo. Tai noriu pasakyti, kad Labai svarbu yra, kad šis darbas nebūtų politizuotas. Aišku, kartais to neišvengsi. Tai noriu paklausti, ar Turkija bendradarbiauja su jumis, ar dirba kartu? Kartais girdime vienokių ar kitokių pareiškimų kur, pagal kuriuos aiškėja kai kurių dingusios menų likimas. Yra kai kurios Mm, teritorijos dalis, kurios nėra apibrėž, kurios yra jautrios, sakykime taip, kurios yra gal karinės zonos ir kur mm, ribotas yra patekimas. Tai kaip sprendžiate klausimus su Turkija dėl tokių teritorijų? Taip pat noriu paklausti, e, kiek kiek buvo tokių atvejų, kur aiškiai buvo matyta, kad e, žmonės žuvo karo sąlygomis ir kiek jūs matėte tokių atvejų, kur aišku, kad žmonės buvo nužudyti, kas nesusijęs su karu. Pana Zomer. Ačiū pirmininkė, bandysiu kalbėti trumpai. Aš taip pat buvau delegacijos narė praėjusiais metais ir man padarė didelį įspūdį, matant, kaip sunkiomis sąlygomis jūs dirbate. Mes tikrai e, visi E, stebėjomės jūsų veikla ir norėtume, kad jūs savo darbą tęsite net tuo met, kai ES finansavimas yra e, gan kuklus. Aš džiaugiuosi, kad jums pavyksta tęsti darbus, tiesti tiltus e, tarp dviejų bendruomenių. Pavyzdžiui, Kipro turkų pusė nenori e, jums leisti dirbti su archyvais. Tiksliau, Turkija neleidžia, ne, ne, ne, neduoda tokios prieigos ir tai Kipro turkams užkerta kelią e, sklandžiau ar greičiau identifikuoti dingusiuosius. Būdami Kipre mes matėme, kaip jūs dirbate ir e, buvusiose karinėse zonose, matėme, kad ten dar tikrai daug darbo yra. Aišku, būtina reikalauti, kad kariniais archyvais taip pat būtų galima naudotis. Um, Aš tikiuosi, jog mums pavyks priimti e, rezoliuciją parlamente, jo labiau, kad jūsų darbas yra taikos darbas. Kaip ten bebūtų, kartais sunku nepolitikuoti šios temos akivaizdoje ir ypač Turkijoje yra taip, kad Turkijos pusė labai jautri reaguos į bet kokią mūsų kritiką jos atžvilgiu, tačiau aš manau, kad nepaisant to mes turime žengti šį žingsnį. Taigi buvo užduota nemažai klausimų. Ir ponas Trenta Filidis ne pirmą kartą uh, Aišku, mes girdime, kiek reikšmės jūs skiriate tam faktui, kad e, lėšos, dėl kurių turėtų būti nuspręsta pagal biudžeto procedūras e, parlamente, institucijose, atsižvelgtų į finansavimo poreikį būtent mm, šiam darbui, šiai programai visai tai reikšmiai, kuri tenka Europos Sąjungai, padedant žmonėms susirasti savo mylimus artimuosius, kuriuos jie prarado Kipro padalymo metu. Tokiu būdu ištiesiame ranką ištiesiama ranka dingusiems asmenims, ištiesiama ranka link jų, Taigi tikrai mes pasižymim e, tai. Manau, dabar būtų gerai išgirsti paskutinę reakciją iš mūsų svečių, gal jie norėtų sureaguoti į tai. Artėja e, posėdžio pabaiga. Aš pats turiu skubėti į susitikimą su pirmininkavimą perimsiančia Lietuvą, tai iš karto irgi išskubėsiu iš posėdžio, tai trumpai jums suteiksiu žodį dabar. But. Ačiū pirmininkė, visi užduoti klausimai rodo, kiek daug jūs žinote šio klausimą. Aš pasižymėjau tris sritis, ką jūs aptarėte savo klausimuose. Visų pirma, patekimas į karinės zonos turkiškoj pusėje. Antra, uh, um, visas išsiaiškinimas mirties priežasčių, ar buvo kankinimų, nebuvo ir taip toliau. Trečias darbas už laboratorijų ribų, kad tai būtų paviešinta, paplatinta, painformuota visuomenė apie tai. tai sakyčiau, tokios buvo trys gal pagrindinės sritis ir jūs, ponė, dar teiravotės dėl procentų, kiek iš kurios bendruomenės atstovų yra žuvę. Uh, Tai gal aš iš karto ir pateiksiu tuos skaičius, ką jūs turite iš savo aplankose. Šiandien mes esame identifikavę ir sugražinę 338 um, Kipro graikų palaikus iš 1590, e, tai 20-23 procentai sakyčiau. Toliau radome dar 70 Kipro turkų palaikus iš 502 proporcija yra šiuo atveju mažesnė. Randame šiaurė daugiau Kipro graikų nei e, Kipro turkų pietuose. O mano tikslas dabar būtų labiau užtikrinti tą proporciją, pusiausvyrą, e, vertinant tų dingusių palaikų suradimą abiejose pusėse. E, ta pusiausvyrą yra labai reikalinga būtent, kad mm, būtų visa parama ir taip pat ir iš um, Turkijos pusės kariškių. Tai pirmas atsakymas. Antras atsakymas, mes neturime įgaliojimų analizuoti mm, ar duoti liudijimus dėl mirties priežasčių. Kiprė yra tai, kas neegzistuoja Balkanuose, pažiūrėjau, kad um, prokurorai šiaurėje ir pietuose kartu raštu yra susitarę, kad liudytojai, kurie atvyksta pas mus su informacija, nebus persekiojami. Mes atitinkamai turime įgaliojimus identifikuoti ir gražinti palaikus. Mes turime visus, aišku, reliktus, turime viską, visus elementus, taip pat ir kulkas saugojame. Aišku, galbūt gausime atsakymą artimiausių metų, ką daryti su to, bet mes netliekame, pavyzdžiui, balistinės ekspertizės, ar asmo buvo nušautas iš trumpo ar iš ilgo atstumo ir taip toliau. Tai aiškiai reikia tai pasakyti, tai nėra mūsų įgaliojimų dalis. Dabar pateikimas į karinės teritorijas, labai dažnai užduodamas šis klausimas, tai atsakymas bus labai aiškus ir tikslus. Nuo 2006 metų Mūsų komitetas prašė patekimo į konkrečias karinės teritorijas šiaurė 22 kartus. Um, galimybę patekti į tas teritorijas mes gavome 22 kartus, nei karto nebuvo atsakyta. Mes visuomet žengėme žingsnis po žingsnio. Mūsų tikslas, aišku, yra gauti prieigą, o ne sukurti konfrontaciją ar gauti atmetimą. Taigi mes žingsnis po žingsnio einame. Pavyzdžiui, šiuo metu sausį paprašėme pirmą kartą prieigos prie karinės teritorijos, kuri yra aptverta, tai, tai yra stovykla, ir gavome per šios tris mėnesius um, mūsų, mes trysia kartu dirbome uždar, už uždarų durų ir sprendėme, ką toliau daryti ir jie tarpusavio susitarė, kas yra įspūdinga, iš tikrųjų, kokie žingsniai turėtų būti žengiami. Uh, Mm, kokia tvarka teikti kokius prašymus, dėl kurių vietų. Taigi mes dirbame toliau ir matysime, kaip viskas seksis. Mm, informacijos platinimas, kleidimas, taip mes su Europos komisija jau aptarėme šį klausimą, mm, jie tą patį pasakė kaip ir jūs ir mes norėtumėm jau pir, pirminės diskusijas, mes norėtumėm aptarti uh, galimybę parengti knygą ir fotoparodą e, Strasbūrė, galbūt ir čia, Luksemburgo aikštėje, pavyzdžiui. Kol kas dar tik tai pirmose stadijose ta diskusija, bet mes galvojame, kad tai būtų svarbu. Antrasis etapas galbūt būtų kažkokia programa mokyklose Kiprė, kad būtų galima paviešinti tą darbą, kad bendruomenė geriau suprastų koks gilus, koks svarbus šis darbas yra abiem bendruomenėm ir mm, tai, kad mm, žmogiškos kančios yra vienodos, ar tu esi Kipro graikas ar Kipro turkas. Thank you. Most of the questions. Ačiū. Didžioji dalis klausimų buvo atsakyta, tačiau pateiksiu keletą pastabų. Uh, Buvo klausima apie Turkijos pusės atstovavimą. Aš esu gyvas įrodymas. Aš atstovauju Kipro turkų bendruomenę. Tai yra labai svarbu, todėl kad šis projektas yra dviejų bendruomenių e, projektas, kuris neįmanomas be Kipro turkų pusės. Aš taip pat sulaukiu paramos šiam projektui. Buvo kalbama apie mirties liudijimus. Kiekviena pusė išduoda savo pa pačios e, liudijimą, e, ar tai yra rašto ar ne, kiekviena pusė atskirai. Dėl žmonių dingusių asmenų e, proporcijos yra statistiniai duomenys dingusiųjų. jų E, Kipro turkų pusėje 28 procentai vaikų e, moterų, e, Kipro graikų pusės 55 procentai vyrų dingusių ir maždaug, ir maždaug 20 procentų moterų ir vaikų. Ponas Aristotelis. Į daugelį klausimų buvo atsakyta. Mes e, e, žiūrime į ateitį ir jūsų nariai taip pat laukia, kol projektas pasibaigs. E, kalbant apie konkrečius veiksmus, mes suvokiame, koks sudėtingas yra projektas. Aišku, prieiga prie karinių zonų yra ginčytinas klausimas. Ir komitetas nusprendė žvelgti į ateitį. Ponas Ary jau minėjo, e, kad mes patys e, turime priimti sprendimą, kur, į kurias teritorijas svarbu patekti. Tuomet, kaip uh, dingusių asmenų paieškos komitetas kreipėmės į atitinkamas institucijas prašydami leidimo. E, tikėkimės, kad viskas ir toliau klostysis gerai ir kadangi aš esu paskutinis pasisakantis, dar kartą noriu padėkoti už jūsų susidomėjimą ir mes e, įsipareigojame jums ir toliau tęsti šį humanitarnį darbą, kurdami taiką Kipre. Ačiū. Dėkoju visiems. Manau, kad mes baigėme e, keistis e, nuomonėmis. Ne dar Edi Georgijo paprašė žodžių. Aš klausiau, ar Turkijos e, kariuomenė gali e, suteikti prieigą prie savo archyvų, kad e, būtų aišku, kur ieškoti palaikų. Tai irgi svarbus dalykas, nes tokiu būdu geriau būtų sužinota apie karo aukas. Panas Arny. Kaip aš jau minėjau, dabar mes turime didelį karinių zonų sąrašą, kur mes kaip komitetas turime e, indikatorių, kad tikriausiai ten galima rasti lavonų ar ar palaikų. Mes e, kaip komitetas e, neprašėme e, mes neprašėme prieigos prie archyvų, mes labiau prašome leidimo tyrinėti kapavietėse ir uh, Aš dirbau su KAFOR archyvais 18 šalių 99 metais dalyvavo e, palaikų paieškos operacijoje tuo metu visos šalis, tai buvo vakarų šalis išskyrus Rusiją. Ar žinote, kiek šalių mums leido bent iš dalies susipažinti su archyvais? Trys šalis e, didžiausia dalis šalių nesuteikia galimybės, nes jokia šalis nesuteiks paprastos galimybės susipažinti su savo kariniais archyvais. E, taigi mes stengiamės e, ieškoti kapavietėse, todėl kad jau ir tų kapaviečių sąrašas yra pakankamai ilgas. Atleiskit kad mane spaudžia terminas, tačiau aš turiu susitikti su mm, pirmininkavimą perimsenčia Lietuva. Taip pat mes vertimo paslaugas turime iki 18.30. Noriu paprašyti baigti posėdį. Ačiū visiems dalyvavusiems. Dėkoju.